We, we... Kolegos, manau, kad nebereikia laukti, nes daug klausimų darbo tvarkėje. Tie, kas netėjo, praras galimybę išgirsti svarbę informaciją. Pradėsiu nuo informacijos e, apie koordinatorių sprendimus vakar. Mes paskirstėme e, nuomonių rengimą dėl teisėjų, kurios pranešimų Techninis pranešimas e, priskirtas pirmininkiai, kiti taip pat e, techniniai pranešimai dėl e, metinės kvotos ir akcizo GUE paskirta ir pasakysiu dėl teisėkuros nuomonių, kad GUE paprašė teisėkuros nuomonę renkti dėl bendrosios žuvininkystės polikos, Alde gavo pranešimą nuomonę, tiksliau, dėl ES bioįvairovės strategijos, dėl šeštosios aplinkos saugos programos socialistai, dėl e, regionių programų oro uostų paslaugų e, Libe Alte. EPP dėl biudžeto įgyvendinimo. ES strategija Atlanto zonai EPP, e, socialistai dėl jūros e, aplinkos ir taip pat e, socialistai ir demokratai dėl strategijos Europa 2020. Taip pat aptarėme delegacijų klausimą 12 metams. O, o, pasienis tarp Prancūzijos ir Ispanijos, vienas vizitas, kitas Kipras, toliau Kopenhaga, rengiantis Danijai pirmininkauti, mes apsvarstėme ir klausimus ir susitarėme dėl dviejų didelių klausimų, dėl teisėkuros paketo vienas bus, kitas dėl strategijos Europa 2020 ir sanglaudos politikos ir trečias dėl uh, sanglaudos politikos paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat susitarėme uh, surenkti kitą susitikimą su nacionaliniais parlamentais. Vieną turime šiandien, kitais metais taip pat spalį. E, nelabai tiksliai apibrėžėme dar turinį, e, temą, tačiau tai bus susijęs su teisėkuros procedūromis ir tikimės, kad tada jau baigsis dėrybos dėl e, daugiametės finansavimo programos ir tai bus labai gera proga pasikalbėti apie tai, kokiu rezultatu pasiektas nacionaliniais parlamentais. Taip pat e, sutarėme e, toliau dirbti apie sanglaudos, ties sanglaudos politikos ateitimi. Neturėsime reguliarių sustikimų, kaip kad dabar su komisija, aptarti pasirengimą e, naujam etapui sanglaudos politikos. Tačiau surenksime tokius e, nesisteminius susitikimus, tada, kai e, reikės to darybininkams dėl teisėkuros paketų, tokią struktūrą išlaikysime. Taip pat nusprendėme, kad kitą koordinatorių posėdį lapkričio pabaigoje sekretoriatas parengs pasiūlymą dėl taškų paskirstimo e, antrai teisėkros etapo daliai. Iki posėdžio pabaigos tada bus patvirtinti tie taškai, jų paskirstimas. O dabar kitas darbo tvarkės punktas. ES makroekonominių strategijų raida, dabartinė praktika ir ateities perspektyvos, ypač viduržėmio jūros regione. Mūsų pranešėjas yra Fransuo Alfonsi, taip pat turime kvestinius e, e, kalbėtojus, su jais ir pradėsime posėdį. Pirmininkaujančios šalies atstovė yra e, ponė Henrika Moščiskadendis, ji yra Europos politikos departamento direktorius pavaduotoja. E, E, Lenkijos ministerijoje taip pat e, iš Italijos e, turime ekspertę Belardi ir jis dirba ties Adrijos ir Jonijos jūrų iniciatyva. Taigi prašom pradėti nuo pirmosios kalbos. Kaip suprantu, jūs pristatysite informaciją apie tai, kas vyksta uh, E, darbai Baltijos jūros strategijos srityje ir pritarsi, pristatysite konkrečio politinės priemonės. Prašom, ponė Moščinska. Ačiū pirmininkė, sveiki visi, labas rytas, man labai smagu lankytis pas jūs ir pristatyti e, naujausius poslinkius, papasakoti apie diskusiją diskusijas e, dėl Baltijos jūros regiono. Pirmininkaujančiai šaliai tai labai svarbi tema, kadangi Baltijos jūros strategija, tai pirmoji makroregioninė strategija ES yra labai svarbus tarybai klausimas. Mes dabar e, jau dviejus metus įgyvendiname strategiją ir ją peržiūrėjome po dviejų metų, kad pasižiūrėtume, kas e, kokie rezultatai, ko galima pasimokyti iš jos įgyvenimo ir ką galima patobulinti. Kaip pamatysite, mano pasisakymas susideda iš trijų dalių. Pirmiausia, keletas faktų apie pačią strategiją, paskui e, pristatysiu Jums Lenkijos požiūrį, o vėliau e, pagrindinės prielaidas e, peržiūros procesui ir tarybos išvadoms, kurios šiuo metu yra rengiamos. Taigi pradėkime nuo pagrindinių faktų. Kaip žinia, strategija e, būtent pradėta kurti Europos parlamente. Man dėl to labai malonu lankytis pas Jūs. E, e, mintis dėl makroregioninės strategijos atsirado E, Europos parlamente 2006 metais, tuo metu pirmininkavo, vėliau 2009 metais pirmininkaujant Švedijai buvo formaliai patvirtinta e, paskelbus komisijai komunikatą dėl e, Baltijos jūros strategijos. Strategija yra nuo to laiko įgyvendinama ir buvo e, numatyta po dviejų metų ją peržiūrėti, būtent 2011 metų antrą pusmetį, pirmininkant Lenkijai, peržiūra pradėjo veikti. Ką mes dabar darome? Būtent peržiūrime, bet nevertiname strategijos. Pirmasis makroregioninių strategijų vertinimas Dvi turime tokias strategijas Baltijos jūros ir Dunojaus regiono strategijas bus numatytas po dviejų metų, 13 metais bus vertinimas atliekamas. E, kokie, svarbia, kokie esmė svarbiausi bruožai Baltijos jūros strategijos? Tai strategija, kuri apima keletą bendrijos politikos krypčių, sanglaudos politika, žemės ūkio elementas su e, infrastruktūra infrastruktūra, transportu ir taip toliau. E, žiūrima į makro regioną, e, kaip Baltijos jūros regioną, strategijos įgyventinimo požiūrių ir e, pagrįsta strategija keletų ramščių. Pirmasis yra aplinkos saugantas klėstėjimas, trečias regiono patrauklumas, o toliau saugas saugumas. Mes esame numatę 15 prioritetinių krypčių ir valstybės narės yra atsakingos už tas e, sritis atskirai. Mes Lenkijoje e, užsimame dvi, dviem prioritetais. E, pirma, pirmojų prioritetų, pavyzdžiui, tai yra aplinkosaugos dalykai vandens e, būklė Baltijos jūra, taip pat e, nutrientų kiekis, kokybė, kurių mažėja trumpalaikėje perspektyvoje. Ir paskui mes susimame septinta e, sritimi, tai yra moksliniai tyrimai ir inovacijos. Mes su kitomis valstybėmis narėmis dalyjame šiais prioritetais. Dėl pirmoje dirbame kartu su Suomija, o dėl septintojo dirbame kartu su Švedija. 80 maždaug yra pavyzdinių projektų įgyventinama pagal strategiją Baltijos jūros, kai kurie iš jų jau baigiami įgyvendinti. Mes dabar rengiamės iš esmės peržiūrėti taip vadinamą e, veiksmų planą, kuriame ir numatyti tie pavyzdiniai projektai. Praėjus e, dviejiems gyvenimo metams, kaip sakiau, taryba nusprendė pirmą kartą peržiūrėti strategiją E, pagrindas peržiūrai e, pasiūlytas Europos komisijos birželio 22 dieną. Buvo pateikta išsami ataskaita apie tai, kaip įgyvendinama strategija ir Lenkija, pradėjusi pirmininkauti tarybai, e, perėmė šį komunikatą kaip pagrindą pradėti taryboje peržiūrą. Dabar keletas žodžių apie uh, E, tai, ką komisija savo išvadose e, ataskaitoje akcentuoja. Aš vėliau jums e, paaiškinsiu, kaip mes pasirengėme peržiūrai, kaip pirmininkaujantis šalis. Ir pamatysite, kad komisijos pagrindinės išvados labai atitinka mūsų uh, kaip pirmininkaujančios šalies e, požiūrį rengiantis peržiūrai ir konsultuojantis su valstybėmis narėmis bei kitais veikėjais. Ta darbą mes atlikome kasdien. Taigi grįžtame prie komisijos ataskaitos. Pagrindiniai strategijos pasiekimai yra tie, kurie išvardyti skaidrėje. Pirmiausia, atsirado naujų projektų, atsirado taip pat naujas pagreitis įgyventinti jau pradėtus tuo metu projektus. Kai strategija pradėjo veikti, galima pasakyti, kad jis sutvirtino regioninį bendradarbiavimą. Daug tarptautinio regioninio bendradarbiavimo elementų jau egzistavo tada, bet Ir galima pasakyti, kad iš tikrųjų jau anksčiau uh, buvo bendradarbiaujama, bet po dviejų metų mes matome, kad regiono potencialas dar nėra išnaudotas iki galo. Dar galime daug ką padaryti šioje srityje. Strategija uh, sutvirtino bendradarbiavimą ir jo dėka buvo e, užmėgsti nauji ryšiai, sukurti nauji tinklai, e, buvo galima užtikrinti geresnį politikos plėtojimą ir vientisumą. Taip pat buvo geriau suderintas finansavimas, atsirado naujų finansinių inicijatyvų. Taip pat sustiprėjo bendradarbiavimas su nevalstybėmis narėmis, pirmiausia su Norvegija ir Norvegija iš dalies su Rusija bei su e, daugia šalėmis organi, organizacijomis, pavyzdžiui, Šiaurės šalių ministrų taryba ar kitos organizacijos. Dabar nauji projektai. Norėčiau išsamei juos pristatyti ir noriu paaiškinti, ką mes pamatėme per dviejus metus, pradėjus veikti strategijai. E, Pradėjo, pradėjome gyventinti e, ūkininkams skirtą programą, lai, švarių laivų e, programą, kad sumažintume taršą iš laivų taip pat tikslingumo tyrimai atliekami E, kurie leidžia plėtoti inovacijas, inovacijų klasterius, taip pat kurti mažų ir vidutinių įmonių tinklus. Labai svarbus e, projektas yra e, Baltijos transporto projektas. Komisija savo ataskaitoje pateikia ir rekomendacijų, kurias matote šioje skaidrėje. Pirmiausia, yra sakoma, kad siekiant, jog Baltijos jūros strategija būtų sėkminga, labai svarbu yra išlaikyti politinį pagreitį, po, užsitikrinti politinę paramą strategijai. Aš jums e, toj pat pristatysiu, kaip sakiau, mūsų išvadas rengiantis peržiūrai strategijos ir jūs pamatysite, kad tai yra. Uh, elementas, kuris iškyla diskusijose su suinteresuotomis šalimis. Taip pat e, komisija kalba apie tai, kad reikia e, didesnių įsipareigojimų, e, reikia išplėtoti tikslus, gerą vertinimo procesą ir metodiką užtikrinti. Aš manau, kad po dviejų metų tai yra vieni iš svarbiausių dalykų, kuriuos supratome. Kai strategija buvo pradėta įgyvendinti, nebuvo e, rodiklių ar tikslų sistemos, kuri leistų įvertinti, kiek pasiekta strategija gyvendinant. O dabar mes bandome pašalinti trūkumus ir pabandyti numatyti tikslus. E, turime darbo grupę, kuri konkrečiai ir užsima šiuo klausimu. Kitas dalykas - komunikacijų, komunikavimo pagerinimas tiek viduje, tiek išorėje. Tai reiškia, kad reikia bendrauti su visuomenė plačiai prasme ir su valstybėmis narėmis, institucijomis, taip pat tarp komisijos atskirų tarnybų reikia bendratarbiavimo. Kitas e, svarbus klausimas yra finansavimo klausimas. Tai reiškia, kad reikia suderinti finansavimą ir nepamiršti techninės pagalbos Tai yra nepaprastai svarbu, ypač prioritetinėms sritims derinant veiksmus. Dabar keletą sakinių apie peržiūros procesą. Kai Lenkija rengėsi ėmėsi pirmininkauti, mums tapo aiškinti, kad Baltijos jūros strategija bus svarbus mūsų pirmininkavimo uždavinys. Taigi mes pabandėme iš anksto pasiruošti e, peržiūrai, e, surengėme rimtas politinės konsultacijas su daugeliu veikėjų ir tą padarėme gerokai iš anksto. Mes pradėjome dar darbą, dar balandį. Pirmos konsultacijos buvo surinktos nacionalinių lygmenių. Mes e, e, paprašėme e, išsakyti nuomonę mūsų politinių sričių koordinatorių, taip pat tų, kurie gyvena pavyzdinius projektus. Sustikome su ministerijų atstovais, su tais, kurie atsakingi Lenkijoje už Baltijos jūros strategijos įgyvenimą. Pirmiausia, tai yra užsienio reikalų ministerija, kuri atsako šios strategijos įgyvendinimą. Mes e, pasižiūrėjome, kokia yra patirtis praktiškai gyvendinant šią strategiją ir siekėme, kaip galime geriau pasirengti. Po to mes pradėjome konsultuoti su valstybėmis narėmis iš regiono, taip pat ir iš e, kitur. Pavyzdžiui, su Norvegija, Islandija konsultavomės Konsultacijos buvo mums labai svarbios ir taip pat mes bandėme konsultuoti su Europos institucijomis, įskaitant Europos parlamentą. Man buvo labai malonu susitikti e, intergrupę užsimančią Baltijos jūros regionų parlamente. Bandėme e, išgirsti regionų komiteto nuomonę regioninio bendradarbiavimo e, grupių nuomonę jūs sąrašą matote skaidrėje. Pagrindinės išvados iš mūsų konsultacijų, kurias pamatysite kitose dviejose skaidrėse, e, rodo, kad mūsų požiūris labai atitinka komisijos išvadas pateiktas Birželio 22 ataskaitoje. Būtent pagrindinės teminės kryptis e, išryškintos suinteresuotų asmenų yra panašios. Kalbam apie tai, kad reikia praktinį gyvendinimą e, gerinti taip pat politinę paramą visais lygmenimis. Aš noriu pabrėžti visais lygmenimis. Tai nėra tik politinė parama ES ar nacionalinių lygmenių. Reikia paramos ir vietiniam bei regioniniam lygmenims. Kitas dalykas - išaiškinti pagrindinių veikėjų vaidmenį, sustiprinti tą vaidmenį. Mes žiūrime, kaip organizuota visa strategija ir bandome užtikrinti geresnį vaidmenį nacionaliniams informaciniams ir kontaktiniams punktams, taip pat koordinatoriams. Kitas dalykas - išsami vertinimo sistema pagrįsta rodikliais ir e, tikslais, e, reikia strateginio koordinavimo, geriau suderinti finansavimą ir taip pat mes dabar rengiamės e, kitai daugiametai finansavimo programai, todėl labai svarbu nepamiršti to, kad egzistuoja makro regioninės strategijos ir į, į tai reikia atsižvelgti numatant finansavimą. Taip pat reikia gerinti komunikavimo sistemas, matomumą, panaudoti sektorinės politikas, reikia labiau integruoto požiūrio, Mes pamatėme per pastarusius dviejus metus, kad strategija pagrįsta pirmiausia sanglaudos politika ir mes norėtume praplėsti aprepti šiek tiek. Norime, kad daugiau įsitrauktų e, žmonių, reikia užsimti infrastruktūrą, energetiką, inovacijomis, moksliniais tyrimais ir panašiai. Dar vienas dalykas - sinergijos tarp makro regionų strategijos ir kitų bendradarbiavimo platformų Baltijos jūros regione. Kaip žinia, šiame regione, Baltijos jūroje, mes turime keletą forumų, e, kaip sakiau, Šiaurės šalių ministrų taryba ir e, kitos organizacijos. Mes norime pešios proceso metu e, geriau atsižvelgti į egzistuojančius tinklus, organizacijas E, tam, kad išvengtume e, dubliavimo veiksmų ir užtikrintume geresnės sinergijas. Kitas dalykas susijęs su sinergijomis yra bendradarbiavimas e, tarp įgyvendinant šiaip makroekonominės strategijas. Turime dvi, kaip sakiau, tokias strategijas - Baltijos jūros ir Dunojaus regiono strategiją. Ir aiškiai matome, kad reikia rasti sinergijas tarptų dviejų strategijų. Reikia pasimokyti vieniems iš kitų praktiškai, bendradarbiauti, e, kurti tinklus ir panašiai. Kaip sakiau, pradžioje peržiūra yra pagrįsta bendradarbiavimo bendradarbiavimu taryboje. Mes e, subūrėme pirmininkaujančios šalies e, draugų grupę, kuri rengia tarybos išvadas apimsiančias ir praktinės rekomendacijas dėl strategijos patobulinimo. Grupė pradėjo veikti Liepos mėnesį, dirbs iki lapkričio pabaigos. Po to kreipsimės į Koreper ir išvada e, bendrų reikalų taryba turėtų patvirtinti lakvičio sesijoje. Iki tol mes, kaip pirmininkaujantys šalis, kartu su komisija ir su uh, e, BDF rengsime antrąjį forumą Baltijos jūros strategijos uh, Gdanske. Vyks uh, šis susitikimas ir Lenkijos regione Pomorskė. Forumas vyks e, spalio 24-26 dienomis. Norėčiau pasinaudoti progą ir pakviesti jūs į Gdanską. Šis forumas bus atviras e, klausimas, susirinks visi suinteresuoti asmenys, kurie papasakos apie e, praktinį gyvenimą strategijos. Uh, Veiks e, diskusijos e, ir sieksime labai praktiškų rekomendacijų strategijai. Tikimės, kad po to galėsime tarybos išvadose e, parašyti sąrašą praktinių rekomendacijų, o po to bus peržiūrės komunikatas dėl Baltijos jūros strategijos, kurį komisija turėtų paskelbti, kaip tikimės, 2012 metais, pirmininkaujant Danijai. E, Baltijos jūros strategija tikimės e, bus patobulinta e, praktinė prasme. Taigi tiek norėjau pasakyti. Labai ačiū Jums uždėmesį ir mielai atsakysiu Jūsų klausimus very much for, for this both comprehensive. Ačiū labai. Labai išsamus pristatymas, bet pabrėžia pačius strategiškai svarbiausius klausimus. Ir norėčiau pakviesti ponę Belardį pristatyti Adrijos ir Jonijos jūrų iniciatyvą. O po to steiksime žodį pranešėjams, šešėliams pranešėjams ir bendrai diskusijai žodis jums. il presidente della regione Marche. Norėčiau padėkoti už pakvietimą. Visų pirma, e, turėjo būti e, pakviestas e, pristatyti šį klausimą mano kolega, bet dėja dėl tam, tik, dėl tam tikrų priežasčių jis negalėjo atvykti. Todėl norėčiau padėkoti e, komisijos pirmininkiai bei pranešėjui François Alfonsi, kuris leido man e, pasisakyti apie Atrijos e, Jonijos jūrų strategiją. Na, kaip ir kalbant apie ES Baltijos jūros strategiją, tai ir kalbant apie Adrijos ir Jonijos jūrų strategiją ir anksčiau buvo įvairių iniciatyvų projektų. Ir e, labai svarbu, kad e, būtų atsižvelgta į susidariusią situaciją ir tai, kad reikia e, sustiprinti dar labiau ES sanglaudos politiką. Daugelį amžių Adrijos jūros regiono šalis turi bendradarbiavimo sąryšių turi bendrų kultūros dalykų. Ir pavyzdžiui, daug pat, galiu pateikti tokių bendravimo e, pavyzdžių. Pavyzdžiui, yra įvairių e, tinklų, kuriuose mm, dalyvauja, pavyzdžiui, priekybos e, rūmai, taip pat yra ir bendros iniciatyvos, kuriuose dalyvauja muziejai ir universitetai. Ši strategija atsirado 2000 metais e, ekonomik Ankonoje, kurioje buvo kalbama apie Adrijos ir Jonijos jūrą. Taip pat e, čia kalb... dalyvavo Italijos, Slovenijos, Graikijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Serbijos, Jutkalnijos ir Albanijos atstovai. E, ši organizacija ir sekretoriatas yra įsikūrę Ankonoje ir 2001 metais E, už visą šią strategiją bus, e, už gyvenimą bus atsakinga Serbija. Koks yra šios strategijos tikslas? Tai yra e, paskatinti mažų ir vidutinių įmonių bendradarbiavimą, bendradarbiauti aplinkosaugos, transporto bei laivybos srityje. Tai yra labai svarbu, kalbant apie makro, ekono, makro strate, E, makro regionų strategijų įgyvendinimą. Ir e, koks yra šių e, strategijų tikslas, tai yra sustiprinti tam tikram regionui priklausančių šalių bendradarbiavimą. Na, turiu pasakyti, kad 2010 metais aštuonios šalis pasirašė tris ketinimų protokolus skirtus mažoms ir vidutinėms įmonėms, turizmui bei vietos e, regionų vystimui. 2011 metais e, regionų e, komitetas parengė pranešimą šią temą. Be to, turėčiau paminėti ir ministrų deklaraciją, kuri, kuria siekiama, kad būtent ES lygmenių būtų pripažinta ta Adrijos ir Jonijos jūrų strategija apskritai idėja e, kurti tą makro regiono strategiją gimė Italijoje 99 metais. Ir būtent tokia idėja kilo Italijos pakrantės regionams, siekiant padidinti kultūrinį bei ekonominį e, vystimasi net, net, neturėčiau pamiršti ir prekybos rūmų forumo, kuris atsirado 2001 metais ir tame forume dalyvavo 36 prekybos rūmai. Na ir šis forumas yra labai svarbus, nes e, apskritai e, tam forumui atstovai atstovauja beveik 11 tūkstančių mažų ir vidutinių įmonių. Dabar kalbant apie universitetų tinklą, jam priklauso 36 universitetai iš 9 šalių. Visai neseniai prie šio tinklo prisijungė ir Makedonijos universitetai. E, koks buvo tikslas šių universitetų tinklo? E, buvo tikslą sustiprinti e, tarp universitetinį bendradarbiavimą. E, dar vienas dalykas. Dar vienas bendradarbiavimo tinklas, e, kurį sudaro šeši regionai. Šis paskutinis tinklas buvo sukurtas 2006 metais. Ir šio tinklo tikslas yra E, paskatinti e, santykius bei tų santykių atsiradimą tarp atitinkamų regionų valdžios institucijų. Yra sakoma, kad e, na, negalima kai kurių tikslų pasiekti atskirai. Būtina tų veiksmų siekti kartu, pasiskirstant tarp regionų tam tikras užduotis. Šiuo atžvilgiu Adrijos ir Jonijos jūrų strategija yra inovatyvi, parodanti, kaip e, siekiant bendro tikslo regionai bendradarbiauja. E, turėtume nepamiršti ir Europos komisijos dokumento, kuriame kalbama apie makro regioninį bendradarbiavimą. Kalbama apie tai, kad tokios bendradarbiavimo strategijos gali atremti mm, tarp, tarp regioninius tikslus ir iššūkius. Atsižvelgianti tai, makro regionų strategija yra labai svarbi e, sanglaudos politikai, kuriai daug dėmesio skiriama Lisabono, e, Lisabono sutartyje. Atsižvelgianti tai, Adrijos Jonijos jūrų strategija yra skirta mak, mūsų Adrijos Jonijos jūrų makro regionui. Bet mes tuo neapsiribojame. Mes siekiame, kad prie, šio, prie šios strategijos prisijungtų kuo e, daugiau e, šalių. Pavyzdžiui, Kroatija, Bosnija ir Sugovina, Serbija, Otkalnyje ir Albanija. E, makro e, makro regionų kūrimas, tai nereiškia, kad reikės kurti kažkokias e, papildomas institucijas. Mūsų bendradarbiavimas remiasi tinklais. E, kuriems priklauso įvairūs vietos regionų lyg, e, lygmenimis susikūrę subjektai. Būtent dėl tos, dėl tos priežasties e, makro regioninės strategijos įgyvendinimui mes neįtraukiame visų valdžios institucijų. Konkrečiai laikomės nuomonės, kad na, ta makro regionų e, strategija leidžia e, užmėgsti santykius tarp įvairių e, regionų, kurie yra viduržėmio jūros rytuose ir vakaruose. Mūsų tikslas yra skatinti tvarų vystimasi ir tuo pat metu apsaugoti jūros ekosistemas. Dabar, kalbant apie ES šalis, tai Adrijos ir Jonijos jūrų strategijai, strategiją įgyvendina trys ES šalis, tai yra Italija, Slovenija ir Graikija. Be to nereikėtų pamiršti ir kitų šalių, pavyzdžiui, e, šalių e, kandidačių. E, Apskritai, e, kalbant apie makro region, region tą Adrijos ir Jonijos jūrų makro regioną, būtina plėsti mm, tos strategijos ribas, kad būtų galima leisti e, užtikrinti didesnį e, vystimąsi. E, Strategiją įgyvendinančios šalis suinteresuotos apsaugoti jūrų ekosistemas. Ir todėl visa, visas šis makro regioninis reikalas gali tapti apskritai viduržėmio jūros strategija. E, labai svarbus ir ES indėlis, kad e, ji investuotų ir finansuotų įvairius, e, įvairius projektus ir iniciatyvas. Labai svarbos ir kitos ES lygmenių gyvendinamos programos. Taip pat neturėtumėm pamiršti ir dvišalių pagrindų įgyvendinamų e, iniciatyvų, pažiūrėjau, tarp Italijos ir Slovenijos ir taip toliau. Nereikia pamiršti ir kitų e, projektų. E, bei iniciatyvų, kurios yra gyvendinamos kartu su trečiosiomis šalimis. E, be to, e, nereikėtų pamiršti ir geležinkelio E, tinklo. Kalbant apie ES e, Adrijos Jonijos jūrų strategiją, tai ji iš tiesų duos e, naudos. Tačiau tam reikia investicijų iš Europos centrinio banko. Taip pat reikės, kad visas su tuo susijęs iniciatyvas finansuotų ir privatus subjektai. Taip pat na, reikėtų, kad ir ES teiktų ne tik finansavimą, bet ir e, teiktų kažkokią techninę e, paramą, suteiktų techninės konsultacijas. Taigi, e, Markių regione jau yra imtas įvairių e, iniciatyvų, kad e, galiausiai ES lygmenių būtų e, pripažintas tas Adrijos ir Jonijos jūrų strategijos egzistavimas. 2011 m. kovo 3 d. Markijų regiono atstovui teko garbė parengti pranešimą apie Adrijos ir Jonijos jūrų strategiją. E, šio e, pranešimo tvirtinimo metu mm, e, problemų nekylo ir tikimės, kad regionų komitete greitų laikų bus patvirtintas visas šis pranešimas. Taryba 23-24 birželio dienomis patvirtino išvadas, kuriuose e, teigia, kad šalis ir toliau turėtų bendradarbiauti su komisija, kad ir toliau daugiau atsirastų tų makro regionų, atsižvelgiant į Adrijos ir Jonijos jūrų iniciatyvą. Be to, mes nusprendėme parengti iniciatyv, e, savo iniciatyvą pranešimą skirtą Adrijos jų Jonijos jūrų strategijai. Tuo pat metu buvo imtasi įvairių iniciatyvų vietos, regionų ir nacionaliniais lygmenimis, buvo organizuoti įvairių susitikimai, e, kuriuos e, e, taip pat in, inicijavo ūsienio reikalų ministerija, Italijos vyriausybė Taip pat e, norėčiau priminti ir aštuonių užsienio reikalų e, ministrų e, pateiktą deklaraciją 2011 metais. Mm. Taip pat ir 2001 metais Birželio mėnesį buvo organizuotas parlamento narių susitikimas iš tų Adrijos Jonijos jūrų e, šalių. Ir e, tai buvo labai svarbus e, renginys, nes tuo pat metu buvo aptarta labai daug klausimų. Po kur greitai bus organizuoti įvairius seminarai, kuriuose dalyvaus užsienio reikalų ministrai iš Serbijos, E, Italijos ir tas renginys įvyks 28 spalio dieną Ankonoje. Taip pat įvyks ir kiti seminarai, e, kuriuose kviečiami e, kroatų atstovai. Koks yra šių seminarų tikslas? Tai yra aptarti procedūras, kaip užtikrinti, kad 2012 metais jau ta Adrijos Jonijos jūrų strategija būtų pripažinta. Tokiu atveju mes tada galėtumėm jau galvoti apie kokius prioritetus mes galėtumėm užsibriežti, galvojant apie ateities programas ir ateities finansavimą. E, labai svarbu e, pabrėžti, kad e, ES Adrijos Jonijos jūrų makro regionų strategija yra labai svarbi ne tik tai su šia strategija susijusiams regionams, bet ir pačiai Europos Sąjungai. Mm, todėl, kad tokiu atveju galima įgyvendinti ES strateginius tikslus e, kurie numatyti ES strategija 2020. Adrijos Jonijos jūrų makro e, regionas yra labai svarbus taip pat ir vakarų Balkano šalimis, nes e, ši strategija gali palengvinti ES narystės siekiančių e, šalių tikslus, nes e, mes įgyveninę strategiją galėtumėm sustiprinti demokratinius procesus ir palengvinti šių šalių integravimąsi į Europos Sąjungą. Taigi, e, galime e, paremti e, ekonominį augimą, demokratinius ryšius. Tokie yra svarbus dalykai įgyvendinant ES Adrijos Jonijos jūrų makroregiono strategiją. Mes ją remiame, nes tai užtikrins didesnį ekonominį, kultūrinį ir socialinį šių, šiai strategijai priklausančių šalių įgyvendinimą. E, Kolegija kalbėjusi prieš mane kalbėjo apie ES Baltijos ir Dunojaus strategiją. E, įgyvendinant ES e, Adrijos Jonijos jūrų makro regionų strategiją galėsime išties pasiekti geriau tikslų. Kaip Jūs matote iš dabartinės skaidrės, mes galėsime užtikrinti trijų didelių makro regionų egzistavimą, kurie e, galėtų suteikti labai daug perspektyvų. Dabar kalbant apie šį makro e, regioną, ir jo gyveninimus tikslus, tai dėl tikslų apsispręs patys suinteresuoti asmenys. Bet aišku, daugiausia dėmesio bus skirtama, skiriama e, aplinkosaugos klausimams, laivybai, žvejybai ir taip toliau. Kalbant apie ekonomikos vystimasi, tai aišku, e, žiūrėsime, kokiu, kokiu tikslu užsibrieš ES, ES komisija tam tikrose srityse. Kalbant apie e, sanglaudos politiką po 2013 metų, tai ES makro regionų strategijos įgyvendinant e, sanglaudos politiką bus labai svarbios. Ir regionai jau dabar, galvodami apie 2013-2014 metus, turi pagalvoti, kaip galėtų prisidėti prie šios strategijos įgyvendinimo. Europos parlamentas e, turėtų atsižvelgti į tai, kad e, būtina e, atsižvelgti į tai, kad šios strategijos e, yra labai naudingos. Todėl e, jūs turėtumėt imtis veiksmų, kad ta e, Adrijos ir Jonijos jūrų strategija būtų patvirtinta ES lygmenio. Pageidaučiau, kad Europos parlamente Briuselyje būtų organizuota kasmet parlamento atstovų susitikimas kurie gyvendina tą ES makro regioninę strategiją skirtą Adrijos ir Jonijos jūrai. Ačiū už, kad išklausėte. Jeigu turite klausimų, mielai juos atsakysiu. Thank you. Uh, thank you, Mr. Bellard, very much. Dėkoju. O dabar suteiksime žodį visiems norintiems kalbėti. Pirmą žodį suteiksime François Alfonsi. Jis pats pristatys, jis yra e, šio pranešimo pranešėjas, o po to žodžius teiksime šešėliams pranešėjams. Merci, prezident. Dėkuoju, pirmininkė. Labai norėčiau patikoti abiems svečiams. Jie labai konkrečiai pakalbėjo, labai konstruktyviai. E, Baltijos e, jūros patirtis yra labai pozityvi E, veikia jau programa ir jau galima įvertinti, kaip veikia makro regionė strategija. Noriu pasakyti, kad mano nuomonė procesas e, Baltijos jūroje sulaukė tam tikro entuzijazmo ir tai rodo, kaip pozityviai priimama e, tam tikros Europos idėjas dėl uh, E, viduržėmio jūros e, mes girdime e, vilties signalus, signalus, kad reikia telktis. Dabar kalbame apie makro regionus Europoje ir reikia, kad skirtume tiems regionams realų dėmesį. Reikia, kad ES institucijos sureaguotų į poreikius, taip pat reikėtų derinti strategijos įgyvendimą su e, strategijos Europa 2020 tikslai e, ir tokiu būdu bus galima įgyvendinti vietoje ES politikos kryptis. To regionai laukia. Mums e, šiandieną įdomu pasižiūrėti į patirtį ir pagalvoti apie makro e, regionės strategijos ateitį. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip apibrėžiama e, makro regionė strategija. E, matome, kad daug iniciatyvų pradėjo Švedija pirmininkavusi, tęsė Lenkija iniciatyvas, bet reikia pagalvoti apie bendresnę struktūrą, pagal kurią plėtosis makro regionai, reikėtų pamastyti apie tuos e, dalykus ir pagalvoti, kaip integruoti e, strategiją makro regione su egzistuojančiamis politikos kryptimis. Mes esame pasiūlę tam tikrų iniciatyvų. Aš e, kitą mėnesį pateiksiu savo pranešimą. Mes turime ieškoti kelių, kaip geriau veikti. Ir uh, kaip pasinaudoti dabartinę patirtimi ir ambicijomis dėl ateities. Makro regionė strategija e, bendrame e, strateginėme kontekste galbūt dar e, turi būti geriau apgalvota, labai daug iš komisijos pusės matome entuzijazmo, E, bet reikėtų kur kas daugiau išteklių ir žmogiškųjų ir kitų, kad ta strategija būtų sėkmingai įgyvendinama. Mes dabar galvojame kaip bus su nauja daugiamete programa 14-20 metams reikėtų kur kas solidžiau galvoti apie tų regionų ateitį ir reikėtų galvoti apie bendresnę strategiją visai Europai. Aš savo pranešime kalbu apie viduržėmio e, jūros regioną. E, šiuo metu ES šis regionas gal labiausiai kenčia nuo krizės ir mes turime suvokti, kad e, turime pademonstruoti solidarumą su šiuo regionu. Dabar e, Graikijos krizė sutelkė eurozonos valstybės kurios bando įpadėti, bet tuo pačiu metu suprantame, koks yra signalas siunčiamas tam regionui, yra biudžeto taupimo laikotarpis. Ir taip pat, mano nuomonė, jeigu norime, kad mūsų išgirstų, jeigu norime, kad tvirtai gyvuotų Europos idėja, mes turime konstruktyvų signalą siūsti. Ir manau, kad makro regioninis projektas e, Viduržėmio jūros regione yra toks konstruktyvus signalas, e, kurio reikia Viduržėmio jūros e, regionui Mes e, matome, kad labai daug lūkesčių šiame regione egzistuoja ir dabar tiems lūkesčiams turime sukurti sistemą, kur leistų investuoti, galvoti apie ateitį, panaudoti priemonės, kurios leistų e, plėtoti viduržėmio jūros regioną, kaip jam to reikia. Baigsiu sakydamas, kad e, Vidužėmio jūros regionas yra labai e, visiems žinomas regionas, daug kas kalba apie Vidužėmio jūros klimatą, e, žinome apie žemės ūkio produkciją bet tam regionui kyla labai daug aplinkosaugos problemų, pavyzdžiui, gaisrų labai daug. Ir Taip pat galima kalbėti apie tai, kad egzistuoja labai e, daug kultūrinių, istorinių elementų, tai yra labai svarbus e, civilizacijai regionas. E, egzistuoja didelis atstumas tarp rytų, vakarų, viduržėmio jūros rytinės, pakrantės Adrijos, Jonijos jūros regionai turi savo specifiką, savo problemas. Noriu pasakyti, kad tikiuosi, jog e, strategija leis įgyvendinti iniciatyvas vietoje ir taip pat bus galima globaliai galvoti apie visą regioną ir Europos parlamentas turi pradėti tokius apmąstymus, taip pat tikiuosi ir komisija padarys. Reikia galvoti, kaip e, integruoti makroekonominę strategiją skirtą viduržėmio jūrai į bendras strategijas, kurios įgyventinamos Europos Sąjungoje. Reikia, kad būtų apibriežti konkretus prioritetai ir um, struktūrizuoti veiksmai labiau. Antras dalykas, man atrodo, kad reikia atsižvelgti tai, jog labai daug yra veikėjų šiame regione ir e, reikia visam regionui apibriežti džiuosius prioritetus projektų valdymo sistemą. Taigi dabar toks e, pirminis etapas, reikia galvoti apie geresnę sistemą ir apie tai, kad reikia pademonstruoti e, daugiau valios, geresnę valią. Pirma Tomas Doč, EPP šešėlis pranešėjas. Mindenek előtt én is szeretném megköszönni a két értékes e, előadást. Természetesen Szeretném megköszönni. Dėkui. Noriu padėkoti pranešėjams už puikius pranešimus. Taip pat noriu padėkoti ir pranešėjui už tokį puikų ir išsamų atliktą darbą. Per mėnesį turėtume pamatyti jau ir darbinį dokumentą parengtą aš norėčiau užsakyti keletą pastebėjimų susijusių su šiandienos diskusija. Visų pirma, dėl pirmininkaujančios Lenkijos. Aš klausiau jūsų pranešimo ir man yra aišku, kad pranešimas apie Rusijos e, strategiją bus skirtas e, tarybai. Šios abi strategijos tiek Baltijos jūros regiono strategija, tiek Dunojaus regiono strategija turėtų būti e, peržiūrėtos 2013 metais ir įvertintos tuo metu. Todėl mes galėtume numatyti kriterijų sąrašą, kuris padėtų užtikrinti, kad Europos parlamentas ir ES taryba galėtų uh, deramai įvertinti šias strategijas, remdamiesi šiais kriterijais, kai bus atliekamas vertinimas 2013 metais. Ir pono Alfonsi pranešimo dėka turėtų būti lengviau įvertinti makroregioninių politikų ateities veiksmingumą. Tai padaryti būtų daug lengviau, jeigu turėtume suvienodintus kriterijus. Toks mano pirmasis pastebėjimas. O antrasis yra toks. Turime būti vis tik tai labai atidus. Baltijos jūros ir Dunojaus regionų strategijų iniciatyvos buvo sėkmingai įgyvendintos, tačiau neturime užmigti ant laurų ir nereikėtų uh, numatyti tokių makroregioninių strategijų, kurios persidengtų su dabartinėmis. Šiandien pastaruoju metu matėme nemažai pagristų iniciatyvų, bet kai kuriais atvejais tas pagrindimas nebuvo labai tikinantis. Todėl aš manau, kad ši, šios dvi strategijos, kurias minime šiandieną, galėtų būti pamatinės strategijos, kurias galėtume naudoti kaip pavyzdžius rengiant kitas. Aš taip pat manau, kad labai svarbu, kad mūsų pranešimas atsižvelgtų į naująjį sanklaudos politikos etapą. Reikėtų pasinaudoti dabartinę patirtimi kaip bendruoju principu rengiant regioninės sanglaudos politikos dalis Europos Sąjungai. Galbūt aš truputį perdedu savo pasisakymę, bet manau, kad reikėtų vengti tokios situacijos, kaip kad Kroatijoje kai vyko dėrybos, bet jos pradėjo proceso eigoje strikti. Ir dėrybų eigoje tik tai buvo numatyti kai kurie politiniai principai, principai kuriais po to buvo remiamasi. Ir tokie politiniai aspektai po to tapo svarbesni nei techniniai. Be abejo, politinių priežasčių reikia, jeigu norime renkti makroregioninės strategijas. Tačiau reikia ir labai aiškiai apsibriežti kito pobūdžio principus, kuriais remdamiesi galėtume numatyti realius lūkesčius Tai būtų ypač svarbu, jeigu norėtume matyti naują visos Europos strategiją. Dėkui, turime kalbėti trumpai, nes neturime daug laiko iki balsavimo. Noriu paprašyti socialistų, aš šiandien pranešėjau, pono Karonos. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, ir aš norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Man atrodo, e, jie dar kartą e, parodė, kad makro regionų priemonė gali būti naudinga, kad e, pasiektumėm įvairių tikslų, tarp kurių e, yra ir tokių, kurie mums yra labai aktualūs. Tai yra e, siekiant užtikrinti tvarų ir sklandų visų ES regionų vystimasi. Todėl puiku, kad ir mūsų pranešėjas François Alfonsi savo pranešime bandė e, pateikti tam tikrus e, atsakymus į kilusius klausimus. Visų pirma, atsižvelgiant į patirtį, kuri buvo sukaupta gyvenint ES Baltijos jūrų strategiją. E, taip pat ir atsižvelgiant į tai, kas jau buvo pasiekta Adrijos Jonijos jūro makro regiono strategijos įgyvenimo metu. Taigi, šios strategijos e, turi dėrėti su ES 2020 strategija. Ir e, todėl reikėtų siekti štai kokiu tikslu. Visų pirma, reikėtų vengti, kad atsirastų atskiros autonomiškos e, tų strategijų įgyvendinimo struktūros nes e, strategijos gali pasiekti teigiamų e, tikslų mūsų piliečiams, bet e, nekuriant kažkokių papildomų valdžios institucijų lygmenių. Be to nereikėtų pamiršti, kad yra susidariusi sudėtinga ekonominė situacija. Todėl ES turi parodyti, kad e, ji ne tik tai reikalauja pritaikyti taupimo priemonės, bet tuo pat metu ji gali prisidėti prie ekonominio augimo pažangos ir gali pasiūlyti priemonės, kurios e, galėtų e, padėti išspręsti piliečių skilusias problemas. Taigi, Man atrodo, kad pranešime, kurį mes dabar e, aptarinėjame, turi būti paminėti šie aspektai. Ir kaip e, pasakė pranešėjas, nereikėtų pamiršti ir valdysenos susijusios su e, tomis makroregioninėmis strategijomis ir kad įgyvendinant šias strategijas jos turi būti derinamos su ES 2020 strategija. Ačiū. Dėkoju. Mikelio Kalio nėra, taigi Mariterė Sančias Šmit, o po to ponia Kočeska. Merci, madame la présidente. Je vais essayer d'être très très brève. Ačiū, pirmininkė, aš bandysiu labai trumpai pasisakyti. Nepaprastai džiaugiuosi diskusijomis apie makroregionus, kadangi jie labai svarbus, tai yra priemonė derinti veiksmus, derinti programas įgyvendamas regionuose ir dar kartą uh, E, norėčiau e, priminti, kokias, koks svarbus yra trečias tikslas ir tai reikia sieti su pamastymais apie strategiją. Aš renkiau ataskaitą apie teritorinį bendradarbiavimą ir mes turėtume. E, nežinau, ar galvoti apie tai, kad e, makroregionė makro strategija turėtų apimti visą Europos sąjungą. E, dabar turime galvoti pirmiausiai apie viduržėmio jūros regioną. Turime prisimti įsipareigojimus jo atžvilgių. Ponas Alfonsi e, labai konstruktyviai pasisakė, aš labai pritariu konstruktyvumui jo. Taip, makro regione viduržėmio e, jūros strategija turi būti sugyve, suderinta su MED programomis pagal kaiminystės politiką įgyvendinamomis Taip pat nepamirškime Viduržėmio jūros sąjungos, e, reikia konkrečiai kalbėti apie priemonės. Ir taip pat norėčiau pagalvoti apie vieną klausimą, kaip mes galėtume paskatinti valstybės narės ir regionus investuoti į makroregionės e, strategijas. Ačiū dabar Elžbieta Lukačevska. E, dziękuję bardzo. Ja również chciałabym bardzo gorąco pogratulować. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir jį pasveikinti. Džiaugiuosi, kad aptarėme šį klausimą. Aš labai remiu makroregionų idėją ir manau, kad šiuo metu vyksta labai daug teigiamų dalykų. Labai daug konstruktyvių sprendimų buvo surasta įvairių neformalios ir formalios, formalių neformalių bendradarbiavimo sustikimų metu. Tai sustiprino tarp regionį bendradarbiavimą, kaip ir girdėjome. Svarbiausia yra nu, pamatyti, parengti sistemą, kuri suvienytų regionus, kurie jau ir taip daugelį metų bendradarbiavo tarpusavyje. Aš nepritariu vis tik tai ponui Deutsch, kuris teigia, kad reikėtų apriboti makroregionų skaičių ir jų daugiau nebekurti. Nes aš manau, kad potencialo dar yra, bendradarbiavimas vyksta, kai kuris vyksta ilgiau negu dešimt metų ir nėra jokios priežasties, kodėl ir šie regionai neturėtų būti įtraukti į makroregionų e, sistemą. Ir aš pritariu pranešėjui, kad vis tik reikėtų numatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų ateityje steigiami makroregionai. girdėjome iš pirmininkaujančios Lenkijos atstovės Henrikos Moščiskos Dendis apie finansinius makroregioninių strategijų aspektus. Aš sutinku su to, ką jis sakė. Tačiau turiu klausimą. Šiuo metu, kai išgyvename ekonominę krizę, ar yra galimybių numatyti e, ekonominės programas šiems makroregionams? Europos komisija pasirinko savo strateginį požiūrį į teritorinę dimenciją. Toks yra jos sanglaudos politikos prioritetas, o makroregionai taip pat patenka į prioritetus laikotarpį po 2020 metų. Ir kągi tai reiškia? Juk yra makroregionų, kuriems puikiai sekėsi. Ponas Keli. Dėkui, aš taip pat labai trumpai. Pristatymai man buvo labai įdomus, kadangi mane apskritai domina Atlanto regiono strategija ir aš puikiai matau ir šių strategijų pridėtinę vertę. Kalbant apie Baltijos jūros strategiją, buvo paminėta 15 prioritetinių strategijų ir 80 pavyzdinių e, projektų. Man būtų įdomu sužinoti daugiau informacijos apie juos, kad galėtume tiesiog įvertinti, kokią pridėtinę vertę jie sukuria. Pavyzdžiui, RNG e, galimybių studija mane ypač domina. Ir taip pat e, norėčiau daugiau sužinoti apie turizmo aspektą kokie projektai yra gyvendinami šioje srityje. Ir, žinoma, neturėsite laiko į visus mano klausimus atsakyti, bet kiek spėsite tiek. Ačiū. Šan ir taip pat komisijos norėčiau paprašyti kalbėti, kadangi komisija buvo pagrindinis variklis šių strategijų. Taigi, Kolin, gal galėtumėte taip pat Europos komisijos perspektyvą pristatyti. Tačiau laiko pasistengčiau neviršyti jums skirto. Dėkuoju, ponė pirmininkė gerbiami atstovai, gerbiami kolegos. Aš labai atidžiai klausiausi prezentacijų, pristatymų, taip pat ir diskusijų ir galiu tik tai bendro pobūdžio pastebėjimų pateikti. Iš mūsų darbo, rengiant ataskaitas Baltijos jūros regionui, galiu pasakyti, kad girdėjome, kas vyksta kitose strategijose, Dunojus regiono strategijose ir dėl to noriu pabrėžti keletą pagrindinių aspektų. Keletas kalbėtojų minėjo, kad reikėtų derinti politinę valią su techninėmis e, galimybėmis ir pajėgumais. Aš manau, kad tai taip pat yra labai svarbu. Mūsų pranešime, skirtame Baltijos jūros regiono strategijai, yra aiškiai teigiama, kad reikia tęsti darbą, tęsti politinius įsipareigojimus bet tai labai svarbu, kad jie dėrėtų su administraciniais ilgalaikiais įsipareigojimais bei pajėgu, pajėgumais jiems įgyvendinti. Manau, kad tai reikėtų pabrėžti. Ypač tai galioja mm, pranešimui apie Baltijos jūros regioną, kuris yra atskiras pranešimas, pasižymintis labai dėlių politinių entuzijazmų, bet uh, nebus gerai, jeigu entuzijazmas pasireikš tik pradžioje, bet paskui jisai susilpnėjęs. Ir dar vienas dalykas, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai yra poreikis dirbti labai rimtai, derinant politiką ir finansavimą skirtą prioritetams, kurie yra numatyti pagal šią strategiją. Vienaip ar kitaip atrodo, kad apie tai galima kalbėti, bet praktiškai įgyvendinti tai yra gerokai sunkiau. Baltijos regione kai kuriuose vietose e, tai pavyko sėkmingiau, kitose ne. Ir aš suprantu to priežastis. Be abejo, tos programos yra skirtingos, dėrybos dėl jų trūksta, e, vyksta skirtingą laiką, taip pat administracinės sistemos skiriasi valstybėse narėse, kai kur pritrūksta koordinavimo ir bendradarbiavimo, tačiau to pasiekti galima, jeigu tik pasistengsime. Ir trečias dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tai yra tai, kad reikėtų žvelgti ne tik tai į bendrąjį kontekstą ir bendrą vaizdą, ir kalbėti apie tai, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus, bet svarbu yra ir įvertinti, kokie dabar kyla konkretus sunkumai, kokie trūkdžiai. Veiksmų plane Baltijos regionui yra aiškiai numatyti veiksmai, kaip projektus reikia gyvendinti ir šiuo metu mes kaip tik vykdome studiją, tyrimą, kurioje analizuojame įvairias priešastis, kodėl kai kur e, viskas nevyksta taip sklandžiai, kaip turėtų. Ir viena iš tokių problemų tai yra pinigai skirti verslo pradžiai, analizuojame, kokios problemos yra ten, kokie trukdžiai yra užtikrinti vienodą finansavimą visur ir taip pat ieškome būdų, kaip tą finansavimą būtų galima sklandžiai tiekti, kad transnacionaliniai dokumentai galėtų būti įgyvendinami kaip numatyta. Tačiau Baltijos jūros regiono patirtis rodo, kad iš tiesų mūsų darbas yra labai vertingas. Tai matome transporto infrastruktūros, energetikos infrastruktūros srityje, ponas Kelis minėjo, uh, E, turizmą. Turizmas taip pat sustiprėjo e, šiame regione. Ir dėl to manau, kad reikėtų užtikrinti, kad šita sėkmė, kurios pavyko pasiekti dabar, čia nesibaigtų. Nes tai puikiai parodo, ką reiškia teritorinė sanglauda, ką reiškia, kai įvairius klausimus sprendžiame kartu derindami bendrą valdyseną. Ir tai reiškia, kad mes gebame ne tik tai sakyti, ko norime, bet ir praktiškai tai įgyvendinti, kurdami vairias e, infrastruktūras ir institucijas ir skirti tam finansavimą. Tad ta patirtis iš tiesų labai svarbi ir galėtume ją pasinaudoti po 2013 metų. Ačiū. François Alfons, ar norėtumėte ką nors pridėti, ar ne? Gal nereikėtų e, tęsti diskusijos, tik tai labai noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose ir e, paskui e, tęsime diskusijas vėliau. Aš norėčiau baigdama diskusijas e, dėl dešimto darbo tvarkės punkto padėkoti svečiams už pasisakymus. Jeigu turėtumėte kokios nors medžiagos e, savo pasisakymų tekstus, gal galėtumėte juos palikti, kad galėtume mes e, su jais susipažinti savo komitete. Dar kartą labai ačiū už dalyvavimą diskusijose, o kitas mūsų darbo tvarkės punktas ar punktai yra balsavimas. Tikiuosi, kad jūs atsinešėte balsavimo korteles. Tikiu, kad e, sistema veikia. Gal pabandykime balsuoti. Įdėkite korteles į aparatus. Pabandykime balsuoti. Balsuojame, taigi tikrinamės. Balsavimas baigtas. Kažkas nebalsavo, kaip suprantu. Vis tik tai visi. E, viskas veikia, galime pradėti balsuoti. Pirmasis, pirmasis punktas. E, Laslo Surjan pranešimas, nuomonės projektas ir suprantu, Laslo norėtų tarti keletą žodžių, labai trumpai. Dėkui, pirmininkė. Pasakysiu tik tai tiek, kad e, balsavimas retrospektyvus, balsuojame dabar, bet noriu informuoti komitetą, kad per pastarąsias dvi dienas biudžeto komitetas e, balsavo ir tikslai, kurie įrašyti šioje nuomonėje, tapo faktais. Kitaip tariant, E, visi asignavimai mokėjimams, kurie buvo sumažinti ponsi, yra atstatyti iki biudžeto projekto ligmens ir yra pasiūlymų netgi viršyti tą sumas, bet e, taupimo režimo laikais tai neparemta. Todėl reikia pasakyti, kad uh, Buvo pateikta ir pasiūlymų sumažinti kai kurios mokėjimus, bet didelė dauguma biudžeto komiteto narių atsisakė paremti siūlomą sumažinimą. Buvo ir kitokių pasiūlymų ir manau, kad vienas iš trijų, kuriuos pateikė žalieji, buvo neparemtas pasiūlymas, bet kiti dėl bandomųjų projektų paremti biudžeto komitete. Ir norėčiau paprašyti kolegų, kurie yra mūsų šiame komitete, e, paremti biudžeto komiteto nuomonę, e, išreikštą per balsavimą per e, plenarinę sesiją. Mes laimėjome dėl kitų metų biudžeto, kitaip tariant, jeigu viskas bus gerai, tai bus padidintas 0,3 procentais e, asignavimas mokėjimams e, sanglaudos politikai. Tai yra aukščiausias pasiekimas visame biudžete ir didžiulė sėkmė. Labai ačiū. Dėkui, signalas labai aiškus, galime pradėti balsuoti. Pirmasis pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas už prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis pakeitimas ir šeštasis kartu, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas elektroninis. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 41 už sveikinu pranešėją. Dabar 12 punktas. E, Kerstin Westfeld pranešimas dėl demografinių dalykų. Suprantu, kad pranešėja taip pat nori tarti žodį. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos. Vokietijoje sakome, kad tai, kas trunka ilgai, galiausiai baigėsi gerai. Dabar galiausiai balsuojame dėl pranešimo apie demografiją, kai kas šiek tiek jau ir pasenome, kai kas netgi išėjo užtarnauto poilsio. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų konstruktyvų bendradarbiavimą, taip pat ir frakcijų patarėjams. Ir, ir pirmiausiai Kristian Chopin iš sekretoriato. Manau, kad pranešimas, kurį, dėl kurio balsuosime, yra puikus jau išreiškė bailestavimą, kad Kristijanas palieka. Tikiuosi, kad laimėsime per paskutinį balsavimą. Dabar 14 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 16 už prieš susilaikė aiškia dauguma atmesta. 17 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Gal pasitikrintis dėl 17 greitai. Balsuojame. Patvirtinta. 21. Žodinis pakeitimas pono Pongo yra. Niekas neprieštarauja. Taigi balsuojame dėl 21 su pakeitimu. Kas už? Ar tie, kas už yra, aiškiai gali pakelti rankas, nes matau tik tai koordinatorių vieną, kuris pakėlė ranką. Kas prieš? Pasitikrinti reikia dėl 21 su pakeitimais. Prašom. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtintas 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas 27 už, prieš, susilaikė, atmestas 29 už, prieš, susilaikė, atmestas 30 už, prieš, susilaikė atmestas. 32 už, prieš, susilaikė priimtas. 35 už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti dėl 35-ojo. Neaiškiai balsuojama buvo. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimtas. 34 už, prieš, atsiprašau, neaišku, ne visi keliate rankas, balsuojame dėl 34. -ojo. Balsavimas baigtas, priimtas. 36 už, prieš, susilaikė, priimtas. 37 už, prieš, susilaikė priimtas. 38 už, prieš, susilaikė priimtas. 39 už, prieš, susilaikė atmestas. 41 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieš žodinį pakeitimą? Ne. Tada balsuojame dėl 41. Už, prieš, susilaikė reikia pasitikrinti dėl 41 su žodiniu pakeitimu. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Šeš, 49 už, prieš, susilaikė patvirtintas 50 už, prieš susilaikė atmestas. Šeštasis kompromisas už, atsiprašau, ką sakot? Šeštasis kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 56 už, prieš susilaikė priimtas. 57 už, prieš susilaikė priimtas. 58 e, dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis už, prieš. Aš nežinau, reikia pasitikrinti dėl 58 pakeitimo antros dalies. Balsuojame, baigiame. Priimta. 23 už 21 prieš. 59 dabar kas už, prieš, susilaikė, priimta. 61 už, prieš, susilaikė, priimtas. 51 už, prieš, susilaikė, priimtas. 7 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Šešiasdešimt ketvirtasis už, prieš, reikia pasitikrinti dėl 64 pakeitimo. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimtas. Gana didelė dauguma. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš. Prieš susilaikė priimtas 68-asis. Už, prieš, susilaikė atmestas 69-asis. Už, prieš, susilaikė priimtas 70-asis. Už, prieš, susilaikė priimtas 72-asis. Už, prieš, susilaikė priimtas 73-asis. Už, prieš, susilaikė priimtas 74 už prieš susilaikė priimtas 77 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieš žodinį pakeitimą? Ne. Balsuojame. 77 už prieš. Reikia pasitikrinti dėl 77. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas atmesta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Vienuoliktas kompromisas kas už, vienuoliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 92 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Ar nežinome? Nežinome, tai tada pasitikrinkime. Lambert pakeitimas. 92. Close. Balsavimas vaikinas. And it is rejected. Atmestas pakeitimas. Dabar pereikime prie 12 kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 101 pakeitimas, kas už, kas prieš, Pasitikslinti reikia dėl 101 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimas. Tada perkime prie 13 kompromiso. Kas už, kas prieš. Tai reikia pasitikslinti. Na, man atrodo, kad tai yra pirmasis kompromisas, dėl kurio nuomonės taip įsiskyrė. Taigi, Pradedame balsavimą elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Dabar mm, dėl 112 ir 13 balsuosime kartu. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 114 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 117 ir 118. Kartu balsuojame dėl jų, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pereiname prie 14 kompromiso, kas už, kas prieš. Vėlgi reikia pasitikrinti. Pradedame balsavimą elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 125 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 126, kas už, kas prieš, reikia pasitikslinti dėl 126. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Pereikime prie 127 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 130 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 131. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 133 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 139 ir 140 pakeitimai balsuojame kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 145, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 153 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikslinkime dėl 153. Balsavimas pradedamas. Na, vienas socialistas neturėtų dabar balsuoti. Apsispręskite, kas dabar nebalsuos. tiesiog e, vienas, kuris ištraukė tą kortelę iš balsavimo aparato. Taigi, koks dabar yra rezultatas? Patvirtintas. Viktorija, nežinau, kaip jūs balsavote, bet pritarta tokiam siūlymui. 154 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 155, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 156 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 157. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 158. Kas už, kas prieš, nežinau. Reikia pasitikslinti dėl 158. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, atmesta. 159. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 160 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 161 pakeitimas, kas už, kas prieš, pasitikslinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 166 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 168, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 168. 9. Atsiprašau, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 170. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tarkime prie konstatuojimų dėlių. Pakeitimas numeris vienas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, Pasitikslinkime dėl šeštojo pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Devintas pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Jeigu ne, tada balsuojame už pakeistą pakeitimą. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Atrodo, kad e, nepritarta šiam pakeitimui, bet pasitikslinkime. Taigi, dėl elektroninių būdų balsuojame dėl dešimto pakeitimo. Balsavimas baigtas ir iš tiesų pakeitimas atmestas. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė pritarta, kompromisas pirmas, kas už, kas prieš. Kas susilaikė pritarta. Dabar darykime prie užimtumo komiteto pasiūlymų. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, penktasis už, prieš, susilaikė atmesta, šeštas už, prieš, susilaikė pritarta, septintas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, aštuntas už, prieš, susilaikė patvirtinta, devintas už, prieš susilaikė patvirtinta. Atmesta dešimtas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta vienuoliktas, už, prieš, susilaikė, atmesta dvyliktas, už, prieš, susilaikė, atmesta tryliktas, už, prieš, susilaikė, atmesta keturioliktas, už, prieš, susilaikė, atmesta penkioliktas, už, prieš, susilaikė atmesta. 16. Už, prieš, ne. Atrodo, kad dėl jo balsuoti nereikia. Pereikime prie iš karto 19. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 20. Už, prieš, susilaikė atmesta. 21. Už, prieš, susilaikė atmesta. 22. Ar dėl jo reikia balsuoti, klausė pirmininkė. 13. Kompromisas. Man atrodo, jį patvirtinome. Tada nebalsuojame dėl 22. Pereiname prie 23. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 24. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. 25. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. 27. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. Tada periname prie 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Perkime prie FEM komiteto pasiūlymų. A. Ar mes galime balsuoti dėl viso e, pasiūlymo paketo, kaip jūs pageidautumėte? Jeigu niekas neprieštarauja, mm, kad dėl FEM komiteto pasiūlymų būtų galima balsuoti kartu už juos visus, tada taip ir darysime. Taigi, ar mes už šios pasiūlymus, ar mes prieš susilaikę, atmesti tie pasiūlymai O dabar balsuosime dėl e, pranešimo projekto. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Jūsų balsavimo aparatas neveikia. Tai pasakykite, kaip jūs balsuojate. Balsavimas baigtas ir e, didžiaja dauguma šiam pranešimui yra pritarta. Taigi norėčiau pasveikinti pranešėją Kerstin, o dabar mes galime pereiti prie kito e, projekto pranešimo. Tai yra pranešimas susijęs su bendruoju Europos transporto erdvės kūrimo planu. Balsavimas pradedamas. Dėl antrojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pereikime prie antrojo ir trečio pakeitimų balsuojame kartu, kas už, kas prieš. Reikia pasitikslinti dėl antrojo ir trečio pakeitimų. Nes matome, kad kai kuriais atvejais tik tai koordinatoriai kelia rankas, todėl man galutinis rezultatas neaiškus. Taigi pradedame balsavimą elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas. Vieno balsų skirtumu. Dabar pereikime prie pirmo kompromiso, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ne, iš tiesų keista situacija. Balsuojame dar kartą. Kompromisas numeris vienas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, Pasitikslinkime dėl devintojo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pareikime prie trečiojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Devynioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 24 pakeitimas. E, kartu su žodiniu pakeitimu, kas prieš e, žodinį pakeitimą, tokių nėra, tada balsuokime už 24 pakeitimą kaip pakeistą. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pereikime prie penkto kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ir dabar balsuosime dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt balsuoja už. Sveikiname pranešėją. Ir dabar galime perėti prie keturioliktojo darbo tvarkės punkto. Tai yra ponios Bobinskos nuomonės projekto. Ir šiuo atveju turėtumėm pasikeisti pirmą kartą nuomonėmis dėl šio nuomonės projekto. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė, vis dėlto dėl jo turime balsuoti. Man atrodė, kad jau balsavimas jau baigėsi. Norite jūs pasisakyti, prašome. Mes turime balsuoti. Bet e, visų pirma, e, į šį nuomonės e, projektą turėtume įtraukti 50 punktą, bet atrodo, mano pasiūlymas yra pateiktas per vėlai. Bet kuriuo atveju siūlau balsuoti dėl šio nuomonės projekto. Puiku. Tada pereikime iš karto prie balsavimo. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Uh, Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tada iš karto pereikime prie septinto pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pereikime prie trečio kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar perkime prie ketvirto kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir dabar perkime prie 13 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 14. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 15. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pereikime prie 17, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 22. Yra žodinis pakeitimas, ar kas nors jam prieštarauja, ne, tada 22 balsuojame už jį pakeistą. Patvirtintas, 19, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 23, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 25 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinę. Dabar balsuokime dėl viso nuomonės projekto elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt balsuoja už, sveikiname pranešėją. Ačiū. Ačiū už jūsų visus pakeitimus, už e, padarytą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams. Pirmininkė, puiku, tada pereikime prie kito nuomonės projekto. Ne, atrodo, kad jau dėl šio e, nuomonės projekto kaip ir nubalsuota. Taigi balsavimas yra baigtas. Dabar mums tiesiog reikia sulaukti Dirko Achnerio iš komisijos, kuris vėluoja. Taigi, galbūt tada galima pereiti prie 17 darbo tvarkės punkto. Neatrodo, kad atitinkami asmenys posėdėje nedalyvauja. Gerbiami kolegos, pune Konstanca Korelius posėdėje nedalyvauja. Todėl 17 darbo tvarkės punktas susijęs su e, mūsų komiteto delegacija bus aptartas kito posėdžio metu. Nes nenoriu šio klausimo aptarinėti nedalyvaujant minėtam asmeniui. Taigi, e, dar liko darbo tvarkėje vienas klausimas, tai yra Dirko Achnerio prezentacija. Bet e, aš norėčiau padaryti pertrauką iki generalinis e, direktorius atvyks. Taigi neįsilakstykite iš posėdžių salės, e, kol mes laukiame šio žmogaus. Gal kas nors žino, kur jis yra? Na, jis turėtų atvykti po penkerių minučių, todėl prašyčiau tikrai neišeiti iš posėdžių salės. Ačiū.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 Uh, Gerbiami kolegos, pradėkime iš naujo posėdį ir tikiuosi, kad visi tie, kuriuos domina kitas darbo atvarkės punktas į posėdį grįž. Žodį norėčiau suteikti Dirkui Aneriui, generaliniam direktoriui, kad jis pristatytų komisijos darbo dokumentą dėl klaidų sanglaudos politikos analizėje. Taigi, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, gerbiami nariai. Labas rytas. Atsiprašau už tai, kad vėluoju, tačiau įstrigau didžiulėje transporto grūstyje, čia prie pat parlamento. Kiekvienais metais kalbame apie klaidas bendrijos biudžeto įgyvendinimo procese. Ir kiekvienais metais prieiname prie išvados sanglaudos politikos srityje ir ypač regionės politikos srityje. Išvada yra ta, kad problemų lieka dar tikrai nemažai. Tai būna kiekvienais metais ir viskas kartojasi metai iš metų. Mes stengiamės kaupti patirtį jau ketverių metų, nuo 2007 metų, analizuoti tas klaidas ir pasimokyti iš to. Apie tai ir norėčiau šiandieną jums kalbėti. Tai yra apie pamokas arba pirmasias išvadas, kurias galėtume padaryti iš šios analizės. Ir tokia analizė yra atliekama remiantis audito rūmų išvadomis, bet dabar yra dar du šaltiniai, kuriais galime remtis, tai yra mūsų pačių darbas. Čia turime jau penkerių metų patirtį, o kitas šaltinis yra nacionalinių audito institucijų darbas. Žinote, kad mes valdyseną dalinamės šioje srityje, taip pat veikia įvairių lygių kontrolė ir pasidalijamosios valdysenos ir nacionalinio lygio kontrolė dėl to atlieka labai svarbu vaidmenį. Taigi, pažvelkime, kokie yra bendri rezultatai. Čia matote situaciją remiantis Europos audito rūmų tyrimais 2006-2009 metams. Europos audito rūmai nurodo du dalykus, du rodiklius. Pirmasis tai yra auditų dažnumas, kitaip sakant, klaidų dažnumas audito praktikoje, o kitas rodiklis yra numanoma, numanomas klaidų lygis, tai yra mėlyna linija. Mes labai apsidžiaugėme savo generalinėme direktorate ir komisijoje, kai pamatėme, kad 2009 metais iš tiesų klaidų lygis sumažėjo gana žymiai. Tačiau mes taip pat žinojame, kad 2009 metais situacija buvo ypatinga kadangi 2007-2013 metų laikotarpiu buvo e, išdalinta, buvo pagrįsta didžioji dalis e, išlaidų valstybėse narėse, bet buvo programų, Ir buvo tokių programų, kuriuose 2000-2006 metų laikotarpiu buvo daug klaidų, 2007-2013 metų laikotarpiu e, klaidų lygis buvo mažesnis. Tad mums tikrai labai įdomu, koks bus klaidų lygis šiais metais. Iš savo pusės mes tikėtumėmės, kad e, klaidų lygis ir toliau sviruos. Tačiau tas sviravimas turėtų sistemiškai mažėti ir klaidų lygis būti mažesnis negu kad buvo 2007 ir 2006 metais. Kodėl? Pirma priežastis yra ta, kad dabar la, yra įgyventinama labai daug veiksmų mažinti klaidoms, o antroji priežastis yra 2007-2013 metų programavimo laikotarpio rizikos lygis, kuris pasikeitė dėl to, kad buvo numatytos kitokios taisyklės, griežtesnės taisyklės, numatančios e, klaidų prevenciją. Dabar norėčiau panalizuoti klaidas ir pristatyti veiksmus, kurių ėmėmės. Kas yra klaida? Perėkime prie šeštosios skaidrės. Kas yra klaida? Klaida atsiranda, kai e, pervedimas, lėšų pervedimas yra atliekamas nesilaikant e, reglamentų nuostatų. Tokiu būdu atsiranda nepagrystos išlaidos, apie kurias sužino komisija. Pažvelkime iš kitos pusės, kas nėra klaida. Nes visuomenėje, manau, labai daug sumaišties yra ir nesusipratimų iš tos pusės. Klaida nereiškia, kad lėšos tiesiog dingo, e, jos buvo prarastos arba išvaistytos. Ne. Praktiškai visais atvejais lėšos yra paskirtos tiems projektams, kuriems buvo numatytos. Tačiau, kai projektai buvo įgyvendinami ir lėšos turėjo būti panaudotos, atsirado e, neteisėtų, e, neteisingo elgesio, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srityje. Ne visi kriterijai teisingai buvo pritaikyti. Arba atsirado nesažiningų PVM mokėjimų atveju. Taigi, lėšos projektą pasiekė, taip, projektas buvo įgyvendintas arba yra įgyvendinamas, tačiau mokėjimų procese atsirado taisyklių nesilaikymo atveju, tokių kaip minėjau. Ir labai labai retai aptinkame savo atliekamame audite sukčiavimo atveju. Kai buvo sąmoningai bandoma sukčiauti ir neteisingai panaudoti bendrijos lėšas. Tam yra taip pat kelios priežastis. Pirma priežastis yra, kad pačios valstybės narės e, ir labai atidžiai stebi galimus sukčiavimo atvejus ir vos tik atsiradus tokiam įtarimui iš karto imasi veiksmų. Antroji priežastis yra taip pat labai svarbi. Tai yra, kad kai tik mes atrandame sukčiavimo atvejį, jį nustatome arba gauname skundą dėl jo arba atsiranda įtarimas, kad kažkur gali būti sukčiavimo atvejis, mes iš karto susisiekėme su atsakingomis institucijomis. Su OLAF kovos su sukčiavimu e, biuru ir taip pat su valstybėmis narėmis, jų institucijomis, jų kompetentingomis e, institucijomis. Ir apie tai informuojame. Ir tuomet tos institucijos atlieka tyrimą Ir yra nemažai tokių atvejų, bet labai dažnai jie baigėsi nustatymų ir pareiškimų, kad sukčiavimo atvejo nustatyta nebuvo. Po to Jeigu vis tik yra nustatomas sukčiavimas, tada jau įsikiša ir teismai. Bet kiek esame nustatę sukčiavimo atvejų iki šiol, galiu pasakyti, kad tas skaičius yra labai nedidelis. Keletą žodžių apie mūsų taikomus metodus, kuriuos naudojame savo skaičiavimams. Visų pirma, auditorumai naudoja labai aiškius statistinius metodus, kai kiekvieniems metams remiantis e, fotografiniu metodu yra lyginami dviejai metai. Tai yra susijęs su e, auditorumų funkcija įvertinti konkrečius metus ir jų rezultatus. Tokiu būdu mes savo veiklą deriname su daugiametėmis politikos programomis. Kodėl? Todėl, kad jeigu nustatome klaidą N plus 1 arba N plus 2 metais, tuomet automatiškai turime uh, tikrinti viską nuo laikotarpio pradžios. Ir turime garantuoti, kad klaida būtų pašalinta viso laikotarpio metu. Tokiu būdu po septyniarių metų, po programavimo laikotarpio, jam pasibaigus, visos, visi korekciniai veiksmai yra apjungiami, yra padaroma bendra išvada dėl to laikotarpio klaidų. Tačiau mes bandėme uh, analizuoti likusi klaidų lygį savo iniciatyva nuo 94 iki 95 metų laikotarpį, kai turėjome duomenis ir pastebėjome, kad kai buvo įgyvendinti visi korekciniai veiksmai, programavimo laikotarpio pabaigoje klaidų lygis buvo daug mažesnis, negu jis buvo konkrečių vienerių metų laikotarpiu kurį auditorumai analizuoja e, vieno audito metu. Kadangi ES biudžetas oficialiai yra metinis biudžetas, todėl mes turime vis tik tai pateikti kasmetinę analizę. Bet e, prieėjome prie išvados, kad reikėtų taikyti abu metodus - tiek viso laiko tarp analizę, tiek vienerių metų analizę. Mes taip pat naudojame tuos visus metodus, kuriuos naudoja audito rūmas, rūmai apskritai, bet kartais susidurėme su problemomis, kai reikia skaičiuoti klaidas. Audito rūmai aiškinasi, ar yra klaida ar ne, kokia yra galima žala biudžetui, jeigu klaida yra nustatoma ir tuo remdamėsi audito rūmai padaro savo galtinę išvadą. O kai mes e, skaičiuojame e, nustatomas klaidas, mes turime turėti galvoje, kad po to mums teks atsiimti lėšas iš valstybių narių ir jų atsakingų institucijų. Ir at, atsijimant lėšas, be abejo, reikia taikyti proporcingumo principą. Tai reiškia, kad mes turime nustatyti klaidas, bet nepamiršti, kokį poveikį tai turės tiek ES biudžetui, tiek valstybėms narėms. Puikus to pavyzdys yra viešųjų pirkimų sritis. Viešųjų pirkimų srityje audito rūmai analizuoja klaidą, jeigu tai yra nežymi klaida, jie ją tiesiog nekreipia dėmesio, o jeigu vidutinio stiprumo klaida e, audito rūmai iš karto nustato, kad tai yra klaida ir ją tokia laiko. O mes kartais galime padaryti išvadą, kad taip, klaida buvo nustatyta, tačiau šios klaidos žala ES biudžetui yra ribota. Ir tokiu atveju mes galime atsiimti iš valstybių narių 50, 25 ar 10 procentų lėšų priklausomai nuo klaidos didumo. Ir tokiais atvejais mūsų klaidų skaičiavimai skiriasi nuo auditorumų skaičių. Labai dažnai tokia situacija nesusiklosto, tačiau kiekvienais metais pasitaiko vienas ar du atvejai, kai mūsų nuomonės išsiskiria. Žvelgiant į mūsų analizę ir į auditorumų analizę, taip pat ir valstybių narių atsakingų institucijų analizę, paaiškėja, kad klaidos dažniausiai pasitaiko dviejose srityse Pirmo, pirmasis klaidų tipas tai yra tinkamumas projektų arba projektų dalių arba lėšų tinkamumas nėra pagrystas, tai yra ne, ne, nepagrystos išlaidos. O antroji sritis yra viešieji pirkimai, kur mes vis dar nustatome labai daug klaidų valstybėse narėse. Tai yra situacija labai dažnai pasitaikanti ir regionų plėtros fonde, ir socialinėme fonde, pagal kuriuos gauna mums lėšoms būtina renkti viešuosius pirkimus. Kokios būna klaidos viešų pirkimų srityje? Visų pirma, ką mes labai dažnai esame pastebėję, tai yra, kad paraiškos, kurios yra pateikiamos, nėra deramai įvertinamos. Yra pateikiama, pritaikomi neteisingi kriterijai arba jie apskritai netaikomi. Kita dažnai pasitaikanti problema yra E, kredit, kontraktų stočių teisės nuostatų e, tinkamas nesilaikimas. Tai atsitinka pakankamai dažnai ir kartais būna taip, kad jeigu jau yra pradėtas didžiulis projektas, tada yra išsiaiškinama ta problema ir dėl to tenka imtis papildomų darbų, papildomų veiksmų, reikia tikrinti numatytus veiksmus ir Dažnai e, projektų įgyvendintojai tokiu atveju teigia, kad mes nekeisime rangovų, mes juos pažįstame. Ir e, nors e, viešųjų pirkimų direktyvos nuostatas reikalauja peržiūrėti sudarytas sutartis ir organizuoti naują viešųjų pirkimų konkursą. Nors projektų gyvenintojai to daryti nenori. Tai yra taip pat viena iš didelių problemų viešųjų pirkimų srityje. Ir kartais e, nustatome problemų su e, projektų arba viešųjų pirkimų viešinimu nebu, kai kuriuose valstybėse narėse yra pakankamai sudėtinga paskelbti viešųjų pirkimų konkursą, jį paviešinti, nes nepakanka tiesiog e, parengti dokumentą, kuriame teigiama, kad bus organizuojamas viešųjų pirkimų konkursas. Yra numatytos labai aiškios taisyklės, kurių ne visada yra laikomasi. Kalbant apie lėšų tinkamumo klaidas, tai yra atvejai, kai yra prašoma padengti išlaidas, kurių padengti mes negalime, arba kai yra neteisingai apskaičiuojamas bendro finansavimo lygis, arba e, neteisingai apskaičiuojamas PVM mokestis. Mane asmeniškai labiausiai neramina viena problema, ir taip pat Lena, kuri šalia manęs sėdi, tai yra atgalinė tvarka įgyvendinami projektai. Pabandysiu keliais sakiniais paaiškinti Kas tai yra? Projekto įgyven, ar programos įgyvendinimo metu gali būti ir iš dalies yra leidžiama, kad valstybė narė arba regionas atrinktų projektą, kuris jau yra įgyvendintas, buvo įgyvendintas praeitie iš nacionalinių lėšų ir tą projektą pateikia prašydamas bendro finansavimo su europinėmis lėšomis. Man asmeniškai nepatinka šitą situaciją, nes čia yra bent dvi problemos. Visų pirma, atsiranda papildomumo klausimas, lėšų, papildomų lėšų poreikio klausimas ir labai dažnai projektas, kuris yra įvertintas remiantis nacionalinėmis nuostatomis, kadangi buvo finansuotas iš nacionalinių lėšų, nebebūna iš naujo analizuojamas remiantis europinėmis nuostatomis. Ir tada pasitaiko atveju, kai nacionalinės taisyklės ir reikalavimai yra daug mažiau griežti negu europiniai. Ir tai, kas pagal nacionalinės nuostatas nebūtų laikoma klaida, pagal europinės nuostatas turi būti laikoma klaida. Ir šiais metais tokių situacijų pasitaikė bent kelis kartus. Ir aš iš tiesų labai džiaugčiausi, jeigu galėtume aptarti šitas situacijas ir su jumis, kai rengsime ateinančio laikotarpio reikalavimus. Dar vienas klausimas, kurį dažnai užduodame, tai yra klaidų geografinis paplitimas. Aišku, kad kiekvienais metais nustatome tam tikrą šalių skaičių, kuriuose tais metais yra nustatoma ypač daug klaidų. Bendrai galima teikti, kad jeigu paimtume pirmus du ar tris atvejus, kurie mums žinomi, tai yra du ar trys sunkiausi atvejai, ir galima pasakyti, kad jie sudaro du trešdalius visų tais metais nustatytų klaidų. Ir mes stengiamės tada vertinti ne tik tai klaidų skaičių tais metais, bet e, žiūrime, koks būtų, kokia būtų situacija per ketverius ar penkerius metus. Ar klaidų skaičius yra didelis tik tai tais vienais metais, ar nuolatos kiekvienais metais jis toje šalyje yra labai aukštas ir tada bandome nustatyti, kurios klaidos pastaiko dažniausiai. Galiu pasakyti, kad Ispanijoje ir Italijoje labai dažnai pastaiko aukščiausi klaidų lygiai, bet netgi ne visose tose valstybėse, bet tam tikrose jų regionuose. Be abejo, mes palaikome labai glaudžius ryšius su institucijomis tose regionuose ir ieškome būdų, kaip šias problemas spręsti. Ir dabar norėčiau pereiti prie mūsų atliekamo darbo. Kiekvienais metais, remdamiesi visą gaunamą informaciją ir atlikdami savo auditus, mes matome, kad pažvelgus visas daugiau negu 300, 312 programų, galiu pasakyti, kad 90 čia procentų remiantis informaciją, kurią gaunu iš auditorių ir iš programos stebėtojų, galiu pasakyti, kad e, pro, e, problemos sudaro 90 e, procentų problemų nėra tų, tų programų. Taigi skaičiai yra panašus kiekvienais metais. Ir mes kiekvieną kartą nustatę tokią problemą, bandome ją e, užregistruoti savo veiklos ataskaitoje ir tą problemą nedelsiant spręsti kartu su valstybėmis narėmis, kuriuose ta klaida yra nustatyta. Kalbant apie 2010 metus, galiu pasakyti, kad dauguma problemų kurios, e, dėl kurių turėjome iš, e, sustabdyti finansavimą, atidėti finansavimo dalį, buvo mažesnis negu ankstesniais metais ir džiaugiuosi, kad bendradarbiavimas tarp iš daugelio valstybių narių ir regionų siekiant įveikti tokias problemas tapo aktyvesnis. E, kad išvengtume problemų, darome du dalykus. Pirmiausia, imamės preventyvių veiksmų. Mes e, dalyvaujame visose stebėsienos komitetuose, kur e, aptariami, aptariamas projektų parinkimas. Mes esame stebė, ne tik stebėtojai, bet kalbame kaip ir ekspertai. Galime atkreipti dėmesį į stebėsienos komitetų narių uh, dėmesį į galimas problemas. Mes taip pat kasmet susitinkame su e, valdymo ir auditavimo institucijomis, turime, e, imamės veiksmų konkrečiose šalyse, e, stebime, kaip e, panaikinamos mūsų nustatytos problemos. Taip pat mes beveik visą laiką bandome užtikrinti daugia šalių ar dvišalių pagrindų e, informacijos teikimą, nurodymų teikimą mūsų kolegoms valstybėse narėse, kurie dirba įgyventinimo ar valdymo institucijose. Aš manau, kad preventyvus veiksmai iš tikrųjų duos gerų rezultatų. E, be to mes e, imamės korekcinių veiksmų turiu pasakyti, kad šiais metais gana griežtai elgiamės kai reikėjo sustabdyti mokėjimus. Jeigu matome, kad yra problemos ar rizika, mes e, geriau nutraukėme finansavimą, susėdame su valstybėmis narėmis regionais ir bandome išspręsti problemą, o paskui atnaujiname finansavimą. Turiu pasakyti, kad e, kol kas neturime rimtų, negalime padaryti rimtų e, išvadų po vienerių darbo metų, bet bandysime įdėkti sistemą tam tikrą ir pirmieji rezultatai yra gana pozityvūs. Iš valstybių narių esame gavę gana palankio, palankių išvadų, palankę nuomonę apie mūsų e, veiksmus. Mes pirmiausia dėmesio kreipiam, daugiausia dėmesio kreipiame į auditus ir į tuos atvejus, kur matome, kad gali kilti tam tikras pavojus, dėl to kad e, tai susijęs su pinigų sumomis, kurios numatomos, arba tais atvejais, kai programos auditavimo struktūra kol kas nepasiekusi tokio lygio, kokio mes kad norėtume. E, Lina, aš žiūriu į jūs ir pasakysiu, kad maždaug du trešdaliai e, auditavimo struktūrų, su kuriomis dirbame, dabar pasiekę yra tokį lygį, kai viskas vyksta puikiai, o grubiai sakant, vienas trečdalis e, dar yra tokių, su kuriomis reikia padirbėti. E, kai mes matome audito rūmų išvadas, savo išvadas ir e, sulaukėme konkrečių pageidavimų, tada mes viską įgyvendiname labai nuosekliai. Viešųjų pirkimų srityje ateityje mes ketiname, kaip ir dabar, dirbti glaudžiai su valstybėmis narimis, kad išanalizuotume klaidas. Rengėme seminarus, prezentacijas, taip pat kursus specialius, kad būtų aišku, jog visi supranta, koks yra vaid... bendrijos vaidmuo. Dėl tinkamumo mes pradėjome per šį laikotarpį dirbti tam tikrą darbą ir tęsime toliau jį tai yra e, supaprastintų sąnaudų procedūra. Mes sakome, kad valstybės narės vis dažniau pasitelkia šią sistemą ir aš labai tuo džiaugiuosi ir tikimės, kad per kitą laikotarpį gal dar labiau supaprastinsime, supaprastintų e, sąnaudų principus, kad sulauktume kur kas pozityvesnės reakcijos. E, dėl konkrečių klaidų. E, atgaliniams projektams esame numatę, pasteikę gairias e, valdymo struktūroms projektų ir audito e, metu taip pat numetė, numatome galimybę iš dalies baigti nagrinėti tam tikras procedūras projektams įgyventiems septyniams pagal 2007-2013 metų struktūrą. Taip pat pasitelkiamas naujos finansinės inžinerijos priemonės. Galima pasakyti, kad pirmą kartą tos priemonės buvo panaudojamos gana plačiai ir mes daug dirbome, kad e, leist, padėtume išvengti problemų. 14-20 metai Šiandien po pietų komisaras apie tai kalbės, tik tai trumpai pasakysiu, kad mes iš tiesų norime dirbti taip, kad supaprastintume visas procedūras, norime ir toliau stiprinti audito požiūrį pagrįstą e, koncentraciją į riziką. Taip pat mes norime dirbti tampriau su tomis audito struktūromis, e, kurios, kaip galima pasakyti, iš mūsų patirties e, yra e, turinčios tvirtą pagrindą, kuriomis galima pasitekėti. Mes taip pat bandome įdėkti sistemą, kurią perėmėme iš kolegų iš kaimo plėtros. Tai yra sistema pagal kurią bus taikoma metinio sąskaitų patvirtinimo procedūra sanglaudos politikai. Ir ši procedūra padėtų mums, valstybėms narėms ir naudos gavėjams ir užtikrins taip, kad nesusidarys situacija, kai laikotarpio pabaigoje bus susikaupusios visos septyniarių metų problemos ir laikotarpio pabaigoje reikės jas visas išspręsti. Mes pabandysime dėkti e, požiūrį, kai bus e, tikrinamos atas, e, sąskaitos kas metai. Dabar, baigdamas, pasakysiu, kad turime sukaupę ketverių, penkių metų patirtį vykdami auditus. Mes galime pasakyti, kad uh, reikia Jums padėkoti už paramą ir galime pasakyti, kad e, dabar dėl visų pastangų labai sumažiname klaidų lygį mažiau negu pusė lyginant su praeitimi klaidų pasitaiko dabar ir mes tikimės, kad taip ir toliau bus e, ir nėra jokios priežasties, kodėl taip negalėtų būti ateityje tačiau yra vis tik tai dar aukštas klaidų lygis, ypač regionės politikos srityje, socialinį fondą įgyvendinant dėl e, skirtingo mokėjimų pobūdžio ir mums vis tik tai pavyko gana neblogai sumažinti klaidų normą, nors tų klaidų dar tebėra. Mes ir toliau bandysime pagerinti sistemas ateityje. Daug esame išmokę per ateinančius penkerius metus. E, toliau dirbsime per šį laikotarpį iki 15 metų pabaigoje, kai bus atlikti paskutiniai mokėjimai, bet mes taip pat jau uh, daug ką ir pritaikėme iš pastarųjų metų patirties ir rašėme į naująjį reglamentą, kad užtikrintume dar geresnę struktūrą per ateinantį laikotarpį. Pone pirmininkė, aš e, norėčiau būtinai pasakyti, kad esame labai dėkingi jūsų komiteto nariams už e, paramą per visus tuos metus, kai buvo svarstomi tokie sudėtingi klausimai, bet tie klausimai yra labai svarbus ir mes visi matome, kad jie sustiprina pačios šitos politikos e, autoritetą. Taigi tiek, ačiū. Thank you, thank you. Dėkoju, Dirkai. Nežinau, ar kolegos dabar norėtų pateikti klausimų ar pastabų. Prašom. Labai ačiū už suteiktą informaciją. Aš esu pakaitinis komiteto narys, bet džiaugiuosi, kad jūsų išgi, iš jūsų išgirdau mm, jūsų pasisakymą. Šiaip mes susidarėme su problemomis, kurias jūs minėjote kasdien. Aš šiaip esu tikrasis e, biudžeto komiteto narys ir mūsų e, vienas iš, davi, iš uždavinių yra užtikrinti, kad būtų kuo mažiau klaidų. Mes visi sutinkame, kad e, regioninio fondo regionių lėšų kontekste e, klaidos atliekant e, mokėjimus kenkia įvaizdžiui institucijų, dėl to reikia kaip galima labiau siekti sumažinti tų klaidų lygį. Aš norėčiau pasveikinti Jūs, kadangi Jūs dirbate sėkmingai. Uh, sėkmė atsispindi metinėje auditorumo ataskaitoje. Praeitais metais dėl 2009 metų buvo e, pastebėta, kad klaidų lygis sumažėjo 50 e, procentų, 11 procentų e, klaidų pasitaiko mokymus, mokymus ir tie. Uh Ir iš tikrųjų reikia pasidžiaugti tuo dideliu sumažėjimu. Aš tikiuosi, kad tendencija išliks ir ateityje. Esu šešėlinis pranešėjas e, dėl biudžeto vykdymo patvirtimo komisijos atžvilgių 2010 metams ir norėčiau paklausti jūsų, ar negalėtumėte pasakyti, kad e, ar yra vilčių, kad iki mažiau kaip 5 procentų nukris klaidų lygis kad mes galėtume pereiti pagal klasifikaciją auditorumų iš raudonosios į geltoną zoną. O dabar du techniškesni klausimai. Jūs kalbėjote apie pakartotinį įtraukimą. Aš nežinau, ar tai pasiteisina. Jeigu atliekant mokėjimus e, padaroma klaida ir jeigu ji ištaisoma, susigražinant lėšas, tai kaip iš tikrųjų viskas yra daroma. Mano klausimas toks. Kai nustatoma klaida, kokiu mastu tas faktas įtraukiamas į klaidų analizę? ar klaidų lygis baigtiems finansiniams metams yra ištaisomas, ar taikomas kitas apskaitos metodas. Būtų labai įdomu su audito rūmais pakalbėti apie tai. Yra dvi galimybės - arba išvengi klaidų, arba antroji galimybė jas ištaisai. Tačiau korekcijas galima atlikti tik tada, kai nustatoma klaida. Kalbant logiškai, mes turime e, galvoti apie peržiūrėtą klaidų lygį ir tokiu būdu užsitikrintume geresnius rezultatus. Antras klausimas. E, nutraukti mokėjimai. Užimtumo generalinio e, direktorato kolegos sustabdė veiklos programas, kai buvo nustatytos klaidos ir e, tokiu būdu vėliau socialinio fondo lėšų panaudojimo pasitaikė e, daug, daug mažiau klaidų, net mažiau kaip 2 procentai ir e, pagal auditorum klasifikaciją pereita į žalėją zoną. Aš e, norėjau paklausti, ar jūs intensyviai naudojate šią priemonę ir kokios programos buvo sustabdytas. Lambert Van Nistelrooy. Ja, dankjewel graag. Ook, ook mijn dank voor het rapport. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už pranešimą, kurį jau klausome kiekvienus metus. Mes aptarėme pokyčius, o dabar atėjo laikas pakalbėti apie naujus teisės aktus. Ir kaip būtent teisės aktais būtų galima uh, išvengti padarytų klaidų. Labai džiugu tais, mm, kad yra padaryta iš tiesų pad, didelė pažanga, vengiant tų klaidų. Ir mm, matau, kad jūs atlikdami analizę atsižvelgėte į e, keliarių metų programas. Ir suprantame taip pat, kad skirtingais metais tas klaidų skaičius e, gali skirtis. Bet kuriuo atveju džiaugiamės, e, kad tų klaidų skaičius mažėja, bet kartais tų klaidų atsiranda ir dėl e, geografinių skirtumų tarp šalių. Bet kuriuo atveju džiaugiamės pateiktą informaciją ir norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Mes kalbame apie bendrą finansavimą kai kurių projektų ir um, siekiant užtikrinti bendrą finansavimą vienam projektui reikia dviejų partnerių. Taigi nereikėtų pamiršti partnerių atsakomybės, valstybių narių atsakomybės, kuri dažnai yra pamirštama Kai kurios e, šalis e, pasakė, kad jos e, prisima visą atsakomybę už decentralizuotai padarytas išlaidas. Bet vis dar kyla klausimų dėl centralizuotai skiriamų išlaidų. Šis klausimas man yra labai aktualus. Todėl norėčiau sužinoti, ką Jūs manote šiuo klausimu. Gal reikėtų organizuoti diskusijas. Kitas dalykas. Kova su klaidomis. Atrodo, kad na, daugiausiai kovojant su tomis klaidomis remamasi nacionalinių institucijų veikla. Jūs pasakėte, kad padarius įgyvendinus projektą turi būti atliktas auditas, bet atrodo, kad na, jūs paminėte tą principą, nes teigiate, kad vien tam pačiam projektui vertinti yra atlikt, at, atliekama visa eilė e, tyrimų, auditų, kurie persidengia tarpusavyje. Ir dėl tos priežasties e, na, vienas projektas yra tikrinamas įvairiais lygiais ir tai ne visada gali duoti teigiamų rezultatų. E, biudžeto komitete mes kalbėjome apie e, finansų re, reglamentą. O ir kai kurios jūsų išreikštos idėjas mums yra įdomios. Pavyzdžiui, e, nauji metodai e, rizikai sumažinti, kad e, būtų galima pasinaudoti Europos investicijo banko lėšomis. Na, aš suprantu, kad tiek komisija, tiek taryba norėtų, kad tokios priemonės būtų aktyviau naudojamos per artimiausius 3 ar 4 metus. Bet jeigu, pavyzdžiui, projektas e, neduoda kažkokios finansinės gražos per porą metų ir tokiu atveju bankas nebūtų suinteresuotas dalyvauti ir finansuoti tokį projektą be mūsų paramos. Todėl mes galime tiesiog mm, pabandyti paremti bankus, kad jie investuotų į, va, į tuos projektus. Taigi aš norėčiau paklausti štai apie ką. Auditų projek... Auditas yra labai sudėtingas. Bet uh, E, na, kai kurie projektai gali likti neįgyvendinti, todėl kad investuotojai nėra įsitikinę 3-4 metų laikotarpių perspektyvą. Taigi, į tai norėčiau, kad jūs sureaguotumėt. Ačiū. Prašom, Stavrumakakis. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Achneriui už tai, kad atvyko į posėdį, už tai, kad e, pateikė tiek daug naudingos informacijos apie ataskaitą. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, regioninės politikos generaliniam direktoratui už atliktą analizę dėl klaidų padarytų įgyvendinti sanglaudos politiką. Tik tai žinodami, kad klaidos yra padarytos, galėsime su jomis susidoroti ir galbūt sumažinti suklydimo lygį iki nulio. Kiekvienais metais vyksta labai ilgos diskusijos dėl sanglaudos politikos įgyvenimo padarytų klaidų. Aš kaip regionų, regionų vystimosi komiteto narys galiu pasakyti, kad e, na, ne visada dėl regionų politikos sulaukiame tik tai teigiamų dalykų. Todėl aš norėčiau, kad jūs atvyktumėt ir į biudžeto komitetą ir pakalbėtumėt apie e, regionų vystimosi politiką. Labai, sunku, labai svarbu užtikrinti, kad e, lėšos skiriamos e, projektams būtų tinkamai panaudotos. Nes svarbiausia, e, reikėtų spręsti tas problemas susijusias su lėšų netinkamumu. Netgi jeigu sanglaudos politika bus įgyvendinama be jokių klaidų, vien tik dėl viešųjų pirkimų procedūros tokių klaidų nebus galima išvengti. E, norėtumėm, kad būtų pateikti komisijos kažkokie konkretūs pasiūlymai, kaip būtų galima užkirsti kelią e, klaidoms viešųjų pirkimų e, metu. O džiflas, prašom. Ačiū. Norėčiau ir aš padėkoti už pateiktą ataskaitą. Mes esame bandę nustatyti taisyklės, koriguoti situaciją, supaprastinti procedūras. Taip pat siekiame, kad būtų užtikrintas darbuotojų apmokymas. Tai yra darbuotojų, kurie administruoja uh, lėšų skirimą iš fondų. Būtent dėl šių dalykų mes sugebėjome sumažinti klaidų lygį. Norėčiau dar kartą akcentuoti darbuotojų apmokymo aspektą. Tai jis yra, jis yra labai svarbus. yra atliekama labai daug auditų įvairiais lygmenimis. Bet reikalinga sistema, kaip auditų e, metu padarytos išvados galėtų būti viešinamos. Visi paraiškų teikėjai turėtų pasimokyti iš kitų padarytų klaidų. Ir dėl tos priežasties siūlyčiau, kad audito išvados būtų kuo plačiau viešinamos. Taip pat neaišku dėl privačių e, lėšų bendro finansavimo metu. reikia sunkiau dirbti, labiau dirbti, siekiant užtikrinti, kad projektai pritrauktų kuo daugiau privačių investicijų. Ar turite kažkokių rekomendacijų šiuo klausimu? Pirmininkė, ar yra kolegų dar, kurie norėtų užduoti klausimų? Prašome, pane Peres. Ačiū. Ačiū už apžvalgą. Galiu pasakyti, kad iš tiesų visa pateikta informacija yra labai naudinga. Na, mūsų tikslas yra mažinti klaidų lygį ir labai džiugu, kad e, klaidų skaičius kaip ir sumažėjo 50 procentų. E, Panas Achneris kalbėjo apie Ispaniją ir pareiškė, kad tai yra viena šalių, kuriuose klaidų yra daroma daugiausiai. Bet aš esu gavusi informacijos ir esu e, susisiekus su centrinė bei regioninė valdžia. Ir e, turiu kitokios informacijos. Norėčiau todėl užduoti klausimą, kaip Jūs vertinate naudojamus metodus? nes e, yra galima padaryti administracinės klaidas, kurios gali būti skiriam, skirstamos į e, rimtų ir nelabai klaidų e, kategorijas. Taigi norėčiau ką, sužinoti, ką jūs apie tai manote. Pirmininkė, tiek komisija, tiek jūs siekiate pagerinti valstybių narių rezultatus, kad e, kuo mažiau būtų daroma klaidų įgyvendinant regionų plėtros politiką. E, norėtumėm taip pat pabrėžti, kad taisyklių laikomasis priklauso nuo pačių e, valdžios institucijų. Taigi mes galime tobulinti taisyklės, kurios bus taikomos viešiems įspirkimams. Bet jeigu e, nacionalinė sistema e, nesugebės išvengti klaidų, tada iš tiesų mes negalėsime tikėtis, kad klaidų lygis ateityje mažės. Taigi norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Ką Jūs manote? Ar Jūs turite kažkokių įrodymų, kad e, valstybės narės e, turi įtakos e, tam, kaip yra laikomasi taisyklių. Mes žinome, kad regionų politikos įgyvenimas yra prižiūrimas, audituojamas, bet e, vis dėlto e, daug kas priklauso ir nuo valstybių narių, kurios atsakingos už nacionalinį auditą. Taigi, ar mes galime daryti kažkokią įtaką šioje srityje? Ačiū. Taigi, dirkai, prašome, dabar norėčiau suteikti Jums žodį. Dėkui. Ir taip pat ačiū visiems už jūsų pastebėjimus ir klausimus. Taip, ponė Gaiš, su jumis visiškai sutinku, kad čia kyla ir politikos patikimumo klausimas, taip pat institucijų integralumo ir reputacijos klausimas. Ir Tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl mums tai yra labai svarbi tema ir tokia ir liks. Jeigu pažvelgsime į praėjusius metus, 2006-2007 ir 2008, klaidų skai lygis buvo 11-12 procentų, tokį nustatė audito rūmai 2009 metais jis nukrito iki 3 mm, procentų. Tai iš tiesų labai ryškus sumažėjimas. Ir, kaip sakiau, galime tikėtis klaidų lygio sviravimo tarp šių skaičių, kadangi 2009 metais dar ne visos valstybės narės buvo įvertintos ir taip pat ne visos svarbiausios programos buvo įgyvendinamos. Tačiau tai neturėtų mums sutrukdyti siekti bendro, e, kiek galima mažesnio bendro klaidų lygio. Ir aš esu įsitikinęs ir galiu grįžti vėl prie to, ką sakiau apie pajėgumus. Aš tikiu, kad administraciniai gebėjimai valstybėse narėse atlieka ypač svarbu vaidmenį. Ir jeigu paimsime labai akivaizdžių pavyzdžių, kai valstybėse narėse, kurios dar tik tai stiprina savo administracinius pajėgimus apskritai, ten klaidų skaičius yra daugiausias. Ir manau, kad mūsų vaidmuo tokiu atveju yra padėti joms kaip galima labiau sustiprinti savo pajėgumus praėjusio laikotarpio pabaigoje ir šiame laikotarpyje mes dėl to ir investavome labai daug į kolegų mokymus valstybėse narėse. Ir labai dažnai per kalėdas sulaukdavome uh, sveikinimų iš tų asmenų, kurie dalyvavo mūsų mokymuose, kurie džiaugdavos ir sakydavo, kad aš turiu puikų darbą labai geroje įmonėje, pavyzdžiui, PricewaterhouseCoopers. Ir tai rodo, kad tikrai šita priemonė mūsų taikoma yra naudinga. Kita priemonė, kurią mes taikėme, tai buvo bandymas įtik, įtikinti valstybės narės, sukurti specialias struktūras skirtas um, europinių lėšų panaudojimo gyvendinimui. Jose galėtų dirbti asmenys apmokyti, gavę e, reikiamų žinių ir kurie gautų tokius atlyginimus, kurie juos priverstų likti tame darbe. Ir aš galiu pateikti jums pavyzdį, labai asmeninį pavyzdį tai yra, kad galime, galime pasitelkti viešasias, pa, viešųjų paslaugų sektoriuje yra tokių valstybių, kur yra pakankamai dirbančių žmonių, kurie galėtų atlikti kontrolę ir auditą. Kartais klaidų lygis yra labai didelis kai kuriuose valstybėse narėse ir manau, kad akivaizdu, kai reikia pasisavinti milijonus lėšų, būtina, kad administraciniai pajėgumai būtų padideli, kad tas, lėšų, tas lėšas suvaldytų. Aš manau, kad yra kiti sunkumai, kurie labiau susiję ne su administraciniais pajėgumais, bet su konstitucinėmis nuostatomis. Kai kur santykiai tarp nacionalinio lygio institucijų ir regionų lygio institucijų yra labai glaudus ir netgi labiau panašus į konkurenciją. Ir dėl to kartais susidaro e, situacijos, kai nei viena, nei kita institucija negali laisvai veikti. Kalbant apie Ispaniją, aš neturėjau galvoje visos Ispanijos, bet ten yra keletas regionų, kur problemos yra labai ryškios. Kita vertus, tai rodo, kad nėra įmanoma taip kontroliuoti visų lėšų, kad būtų išvengta bet kokių klaidų dėl e, klaidų lygio taisymo ir peržiūrėjimo. Kalbant apie komisiją, mes be abejo registruojame bet kurį klaidų, bet kokią klaidos korekcinę veiklą ir klaidos pašalinimą. O auditų rūmai taiko kitokį principą. Jie pasirenka tam tikrą laiko momentą, jo metu analizuoja situaciją ir ir ma, laiko, kad vis, kiek, visas lėšas per tą pasirinktą laikotarpį jie analizuoja jų panaudojimą. Nuo kitų metų ir jeigu, tarkime, nuo kitų metų tos užfiksuotos klaidos yra uh, ištaisomos, auditorumo ataskaitoje tai nebeatsispindi. Maltoje šiais metais klaidų lygis buvo nustatytas vienoks, bet gali būti, kad kitais metais Malta pasirodys daug geriau ir klaidų lygis bus visai kitoks. Ir mūsų išvadoje, išvadose tai atsispindėtų. Taip, mes kartais sustabdome programų įgyvendinimą ir lėšų teikimą. Ypač tai dažnai pasitaiko nuo šių metų pradžios, kadangi 2010 metų analizė e, parodė, kad teko atsinti nemažai lėšų tai mes dabar labai didžiai stebime, kaip yra gyvenamos programos ir 80 iš jų buvo sustabdytos. E, laimiai daugeliu atveju valstybės narės ir jų atsakingos institucijos sureagavo nedelsdamos ir nuo rugsėjo mėnesio vėl e, leidome įgyvendinti e, kai kurias sustabdytas programas. Jau mokėjimai joms yra tęsiami bet atsiradus bet kokiai abejoniai mes sustabdome programos įgyvendinimą. Ir, bet jeigu mm, yra abejonė, bet nėra aiškių įrodymų dėl mokėjimų neteisingo panaudojimo, Mes tuomet susisiekėme su atsakingomis institucijomis sus, ir, ir juos informuojame, kad turime tokio bejonių ir jeigu e, mokėjimas e, projektą pasiektų vis tik tai, turėtume programos ar projekto įgyvendinimą sulaikyti. Tokiu būdu bandome užkirsti kelią klaidoms. E, ponas Panistelrojus minėjo, valstybių narių atsakomybė ir aš su to visiškai sutinku. Galiu netgi pasakyti, kad dauguma valstybių narių suvokia savo atsakomybę ir stengiasi atitinkamai elgtis. Tai yra geros naujienos visiems. Truputį blogesnės naujienos yra sistemos nevienodumas. Ir kadangi bendrijos lėšos dabar yra kontroliuojamos ir stebimos griežčiau negu valstybės narės kontroliuoja ir stebi savo pačių išlaidas, kartais pastebime tendenciją, kai valstybėse narėse, kad kai tik tai yra numatomas projektas, pagal kurį kiltų kažkokių abejonių dėl to ir būtų gauta europinių lėšų, valstybės narės nusprendžia projektą finansuoti iš savo lėšų. ES mokesčių mokėtojams tai galbūt yra gerai, nacionaliniams mokesčių mokėtojams tai yra šiek tiek turbūt mažiau malonu, bet tokių situacijų pastebime visur. Tiesa, kad dar turime ką veikti tam, kad išvengtume kontrolės dubliavimuose. Kitam laikotarpiui mūsų mintis būtų tokia labai griežtai, kai tik tai projektas būtų gyvenamas sklandžiai pagal mūsų turimą patirtį, mes numatytume vieną kontrolę vienai programai vieno laikotarpio metu. Aišku, tose valstybėse narėse, kur yra gyvendinama daugiau programų rizika klaidų būtų galbūt didesnė, bet mes tenksime garantuoti, kad programa nebūtų audituojama dažniau negu vieną kartą per metus. Bandysime dėl to susitarti su nacionalinėmis institucijomis, nors Europos auditų rūmai yra visai atskira institucija ir galbūt jie elgsis kitaip. Bet mūsų principas būtų toks. Ir ataskaitas iš nacionalinių institucijų jau audito rūmai gauna per mus. Bet jeigu jiems kyla klausimų, jie gali kreiptis tiesiai į nacionalinės institucijas. Tokiu būdu visi nuolatos žino, kas vyksta. Įgyvendinant vieną ar kitą programą. Taip pat e, noriu pritarti Jums, ponas Tavroakis, kad yra nedidelė problema, kad per keletą pastarųjų metų per daug dėmesio buvo skirta tik dažnai ir nedažnai pastekančiams klaidoms. Ateityje bandysime daugiau dėmesio skirti ne klaidoms, bet programų ir projektų rezultatams. Yra iš tiesų puikių programų, kurios, kuriuose klaidų yra labai mažai, bet jų rezultatas ir nauda yra tokia maža, kad mums kyla klausimas, kam apskritai reikėjo įgyvendinti tokią programą. O kartais būna atvirkščiai. Deja, kartais pasitaiko, kad e, ypač pagal regioninio, regionų plėtros fondo e, projektus pasitaiko, kad e, projekto nauda pajaučiama daug vėliau, negu kad baigėsi projekto įgyventinimas, tuomet taip įvertinti yra sudėtingiau. Bet kalbėdami apie programos vertę, reikėtų daugiau dėmesio skirti tikrai ne klaidoms, o realiems jos sukūrėmiems teigiamiems rezultatams. Taip, ponia Plazakai, mes tenksimės ir toliau paprastinti procedūras ir kolegos su manimi sutiks, kad jeigu mes pateiktume naują pasiūlymą dabar, dėl e, procedūrų supaprastinimo mes tai padarytume, jį gyvendintume. Bet turiu pasakyti, kad praktiškai yra numatyta įvairių supaprastinimo atvejų būsimam programavimo laikotarpiui. Taip pat kitam programavimo laikotarpiui, bet jeigu aš suklysiu, tai aš jums paskambinsiu ir jūs informuosiu, bet jeigu teisingai prisimenu, yra numatyta pakeitimų e, nacionalinio kofinansavimo srityje, kad lėšų bus galima numatyti iš kitur, iš kitų viešųjų šaltinių, negu kad yra leidžiama dabar. Mano nuomonė, mes einame teisingų kelių, daug pastangų buvo įdėta iš visų pusių ir turiu pasakyti, kad e, aš esu įsitikinęs, kad e, kalbant apie klaidas, jų pastaikymo dažnumą, galime klaidų lygį sumažinti. Bet turėtume susitelkti ne tik tai į klaidas, bet ir į kitus programų aspektus. Ir dabar regionų e, generalinėme direktorate svarstame galimybės, kaip padėti padidinti valstybėms narėms administracinius pajėgumus ir aš tikiuosi, kad kai kitą kartą pas jūs atvyksiu, galėsiu daug daugiau informacijos suteikti apie šį aspektą. O šiandieną pagrindinis mano tikslas buvo jūs informuoti apie tai, kas yra įgyvendinama klaidų mažinimo srityje. Dar kartą dėkoju už kantrybę ir už jūsų paramą ir dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Labai ačiū, Dirkai. Iš mūsų pusės galiu pasakyti tik tiek, kad jūs plėtojate audito e, pajėgumus ir siekiate užsitikrinti geresnius rezultatus, bet aš tikiuosi, kad mes e, užsitikrinsime, kad diskusijos dėl e, patikinimų deklaracijos bus suderintos su jūsų darbo sritimi ir kad ta e, informacija pasieks e, visuomenę. Labai ačiū. Kolegos, baigėme dabar šią posėdžio dalį. Vėl susitiksime trečią valandą, kai atvyks nacionalinių parlamento atstovai, komisaras Dehan ir e, Lenkijos kaip pirmininkaujančios šalies atstovai. Ačiū.